So, meine sehr verehrten. Gerbiamos ponės ir ponai, e, žinau, kad jūsų dar e, ne visų čia yra, tačiau mūsų darbo atverkė labai intensyvi, mūsų laukia balsavimas, todėl pradėsiu nuo pranešimų. Vakar buvo koordinatorių posėdis, buvo priimta daug sprendimų. Pirmiausia, nusprendėme, kad renksime pranešimą savo iniciatyvą dėl Alternative Disputes rezoliucijos. Um, tai yra rezoliucija, kuria siekiama keisti 14 direktyvą. Taip pat buvo pasiūlymų teikti pranešėjus dėl Europos konvencijos dėl teisinės pagalbos, tada nuomonėms. Pone Tain, kuri atsakinga už pasiūlymą dėl reglamento numeris toks ir toks, susijusių su vartotojų apsaugą, kolega Albrechtas atsakingas už baudžiamosios teisenos harmonizavimą, Vikstein atsakinga už mūsų švietimo sistemas, mokyklų sistemas. Bus rengiamas lyginamasis tyrimas dėl administracinės veiklos, taip pat dėl neprivalomų teisinių aktų ir administracinės teisės bus rengiamas tyrimas e, dėl žalos susijusios su nesutartinė teisinė atsakomybė. Taip pat rengiamas tyrimas susijęs su privačios privatinės e, europinės teisės spragomis dėl atviros prieigos e, dalyvauti nacionalinių parlamentų posėdžiuose ir teisinės, tarnybo, teisinės tarnybos. Galėsime prie Alin McCarthy e, pranešimo direktyvą dėl taikinamojo tarpininkavimo. Pone kolegai McCarthy žodis. Ačiū, pirmininkė. Visų pirma, labai noriu padėkoti sekretariatui ir ypač Robert Brei, kuris kas, iš tikrųjų padėjo mums parlamentarams dirbti šio klausimu ir ryšius palaikė su valstybėmis narėmis visomis. Taigi, todėl aš manau, mes ir galime todėl pateikti puikų pasiūlymą dėl šios direktyvos įgyvendinimo. Mm. Manau, kad vykdant mūsų teisės aktų leidėjų pareigas yra labai svarbu žiūrėti, kaip veikia tie teisės aktai ir ar reikia kokiu nors patobulinimu. Kolegos, norėčiau priminti tiems, kurie galbūt nebuvote tuo metu, kai pradėjome šį darbą čia, Tai yra nuo 2008 metų e, gegužės 21 dienos e, ši direktyva, ji turi būti iki šių metų gegužės 21 dienos įgyvendinta ir e, balandžio 23 dieną 2008 metų buvo su taryba suderintas šis klausimas. Prieš tai 2006-2007 metais buvo dirbta su taryba. Pirmas iki komitetas surengė konsultacijas elektroniniu būdu ir jos įtikino komitetą, kad direktyva, nežiūrint tam tikro skepticizmo kai kuriuose srityse, buvo tikrai geras pasiūlymas, pasiūlymas, kurį turėtumėm paremti. Uh, visoje ES. O dabar reikėtų panalizuoti, kaip direktyva gyveninama ES valstybėse narėse, ypač pažvelgiant iš praktikų, iš tarpininkavimo naudotojų pusės. Uh, Mm, kaip aš jau sakiau, įvertinant, ar būtų galima kažką tai pagerinti, ar reikalinga kažką tai pagerinti. Jau mūsų dėmesys buvo atkreiptas į tai, kad direktyva buvo įgyvendinta kai kuriuose valstybėse narėse, dėl ko kilo tam tikrų um, prieštaravimų tarp praktikuojančių teisininkų ir reikia iš tikrųjų pažiūrėti, kaip teis, e, teismų sistemos um, yra kaip jos taiko tą direktyvą, kadangi konstatuojamoje dalyje pasakyta, kad nėra šioje direktyvoje nieko tokio, kas užkirstų kelią naudoti nacionalinės teisės nuostas dėl tarpininkavimo sankcijų ir panašių dalykų, kad čia eina kalba apie tai, kad būtų užtikrinta teisė prie nacionalinių e, teisinių sistemų. Teis, teisminių sistemų. Ir labai svarbu, kad ši direktyva sukurtų tik pridėtinę vertę ūkio subjektams, kurie veikia ES. Tai yra, kiekvienas teisėjas gali nuspręsti, kad e, šalis turėtų pasistengti spręsti ginčą per tarpininkavimą ir jeigu tai tinkama, teisėjas gali pasiūlyti šalims privalomų būdų pasinaudoti ta, e, būtent tarpininkavimo paslaugomis. Ir po to jau yra statusas tam tikras numatytas e, direktyvoje, kad būtų galima įvykdyti tokį teismo sprendimą, aišku, reikia teismo patvirtinimo arba notaro patvirtinimo, kad tos nuostos būtų gyvenimas valstybės scenarėse pagal dabartinės ES teisės nuostas. Direktyva nustato, kad tarpininkavimas turi vykti konfidencialiai. Aš noriu pabrėžti, kolegos, tai mums komitete buvo labai svarbus klausimas ir informacija, ar tam tikri šalių pareiškimai gali būti panaudojami teismo procese, jeigu tarpininkavimas nes nei, nepasiseka. Tai reiškia, atsiprašau, negali būti panaudojama ta informacija, tai reiškia, kad šalis įgyja daugiau pasitikėjimo ir gali tikrai drąsiau pasinaudoti šią tarpininkavimo procedūrą, kadangi yra konfidenciali. Dabar dėl senatvės terminų direktyva nustato, kad kuomet šalis pradeda tarp, e, tarpininkavimo procesą, bet kokios dėrybos sustabdomos arba nutraukiamos tam, kad nebūtų prarasta nei viena diena e, teisme. Tai, um, būtent tarpininkavimui, jeigu yra skirta ta diena. Uh, Taigi labai svarbu būtent užtikrinti galimybę šalims kreiptis į teismą, jeigu tarpininkavimas nepavyksta visiškai. Aš manau, kad iš, iš, iškėliau pagrindinius elementus dėl šios direktyvos ir aš norėčiau o, jau pranešimo projektą pateikti o, gegužės mėnesį, bet labai lauksiu šešėlinių pranešėjų ir visų kolegų indėlio tam, kad būtų galima būtent iki direktyvos jau įsigaliojimo pabaigos viską padaryti. Norėčiau klausyti klausimų, galbūt ir komisarė Reding galėtų ateiti į juos. Ir taip pat, um, aišku, labai lauksiu komentarų iš kolegų iš komiteto, galbūt jie galėtų pasidalyti ir patirtimi, kaip jų valstybėse narėse yra gyvenama ši direktyva. Bet aš manau, kad iš tikrųjų tai labai įdomis rytis, nes eina kalba būtent apie prieigą prie teisingumo. Labai svarbu išanalizuoti, kaip yra gyvenamos tos nuostos, ar iš tikrųjų mūsų piliečiai e, turi gerą, efektyvę sistemą, kuri kuri skatina juos pasinaudoti tarpininkavimu ir tokiu būdu, ar jiems yra sutaupomos išlaidos, ypač dėl um, teisininkų, advokato paslaugų, ypač turiu omenyje tuos, kurie galbūt neturi pakankamai pinigų, kad galėtų pereiti visą teisminį procesą. Taigi lauksiu kolegų komentarų. Ačiū labai Arlin Makarti, dabar Diana Volas. Much, uh, Ačiū pirmininkė, ačiū ponė Makatai. Turiu pasakyti, kad tikrai džiaugiuosi, jog mes rengiame pranešimą, kuris yra testinis darbas kilantis iš kito teisės akto. Taip pat manau, kad būtų naudinga surenkti klausimus ir pasižiūrėti, kokia yra patirtis. Aš pati žinau iš įvairiausių konferencijų, kuriuose dalyvavau ir kalbėjau šią temą, kad direktyva buvo priimtina, priimta teigiamai, tačiau atrodo, kad yra tam tikrų būkštavimų dėl to, kaip ji įgyvendinama ar neįgyvendinama tam tikrose valstybėse narėse. Taigi šis pranešimas dėl to yra labai reikalingas. Reikia pabrėžti ne tik e, prieiga prie teisingumo, kuri turėtų mažiau kainuoti, bet taip pat ir turime kalbėti apie teisingumo kokybę, kuri būtų mažiau antagonistiška, joje būtų mažiau trinties. Ir kad susijusiams šalims e, sulaukti teisingumo būtų malonesnė patirtis. Taip pat manau, kad jei jau surenksime klausimus, tai tuo metu būtų naudinga pasidomėti į kaimininių ES šalių, trečiųjų šalių patirtį, kurios taip pat nusprendė, eh, kad šią direktyvą reikėtų atspindėti savo teisės aktuose. Manau, kad į tai taip pat reikėtų atkreipti dėmesį. Ačiū labai. Iš savo perspektyvos galiu pasakyti labai gerą, gerai, kad mes tokius e, pranešimus rengiame, tai turėtume daryti dažniau. Um, turėtume kalbėti su piliečiais apie teisės aktų įgyvendinimo kokybę. Todėl manau, kad klausimų idėja yra gera. Aš kviesiu komisijos narę Jei ji pati negalės, galbūt galės atsiųsti atstovą iš e, komisijos, nes pirmiausia būtų įdomu sužinoti, kokia komisijos patirtis. Taigi manau, kad idėja sveikintina, daugiau norinčių pasisakyti šią temą nėra, debatai baigsis, o gegužės mėnesį surenksime klausimus. Perėsime prie kito darbo atvarkės punkto, tai yra Riegner pranešimas. Kur? Aš e, sužinojau, kad kolegė Riegnera dabar vyksta į posėdį, tačiau susidūrė su e, eismo problemomis. Kolega Bodų taip pat susidūrė su panašiamis problemomis. Pereikime prie šeštojo punkto peticijos, ar ne, ar to negalime, ne? To negalime padaryti, nes teisės tarnybos atstovo nėra, ar yra? Ar teisės tarnybos atstovai yra, kad galėtume e, nagrinėti šeštąjį darbo tarkės punktą ar ne? Prašom. Aš galėčiau tarti keletą žodžių, tačiau atsakingas, e, kompetentingas kolega dar neatvykęs, po penkių minučių jis turėtų būti. Ne, vis dėlto čia net ne tas kolega, Pirmininkas nutraukė, e, darykime penkių minučių pertrauką, nes nieko kito nebelieka padaryti. Aber,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 Džiugi situacija pagaliau e, tiek abu pranešėjai, kurių prieš tai nebuvo, tiek teisės tarnybos atstovai jau yra salėje. Pirmiausia, e, suteiksime žodį poniai Lichtenberger, šeštasis darbo atvarkės punktas, peticija dėl pri, galimybių kreiptis į Europos Teisingumo teismą. Pone Lichtenberger. Ačiū. Kalbame apie e, galimybę naudotis dokumentais susijusiais su byla, kuri nagrinėjama Europos teisingumo teisme ir vienam piliečiui ši prieiga buvo uždrausta ir dėl to buvo pateikta peticija. Buvo siūloma keisti Europos teisingumo teismo statutą, numatant galimybę susipažinti su teismo dokumentais. Pagrindimas yra toks. Europos Sąjungoje skaidrumo reikalavimas yra labai dažnai pabrėžiamas įvairiausiose teisės aktuose, nevardinsiu jų čia atskirai. Manoma, kad antra mokslo pažangos prasme būtų protinga turėti tokią prieigą. Aišku, yra skirtumas tarp prieigos prie dokumentų susijusių su pačiu teismu ir prieigos prie dokumentų susijusių su komisijos parlamento ir taip toliau darbu. Mano supratimu, esama čia dviejų kelių. Mažiausias kelias, kurį aš siūlyčiau, tai yra prieiga prie Europos teisingumo teismo dokumentų, kurie nagrinėjant vieną ar kitą bylą yra svarbus. Manau, kad šiuo atveju, taip siūlo ir komisija, ta prieiga turėtų būti garantuota. Suinteresuoti asmenys turėtų gauti dokumentų sąrašą, kad žinotų, kurie dokumentai yra svarstomi, tai būtų mažiausia galimybė užtikrinti skaidrumą. O kalbant apie prieigą prie teisės aktų, būtų galima numatyti ir antrąją galimybę, tai yra taip pakeisti uh, Teisingumo teismo statutą, kad būtų numatyta tiksli formuluotė, pagal kurią ši prieiga būtų garantuojama. Parlamentas to padaryti neda, negali, aš norėčiau kreiptis į teisės tarnybą, kad ji išaiškintų, kokie keliai čia galimi. Mano supratimu, antrasis kelias e, būtų geresnis, pirmasis kelias yra tik minimali galimybė. Todėl norėčiau paprašyti pasikonsultuoti su teisės tarnyba, kaip konkrečiai galėtų atrodyti pačios procedūros. Ačiū labai. Teisės tarnybai žodis. Ačiū pirmininkė, atsiprašau, kad šiek tiek vėluojam. Pirmininkė, turiu šiame kontekste pradėti nuo ES sutarties 15 straipsnio. Kaip pranešėjas ir sakė, tai yra pagrindinė nuostata dėl prieigos prie dokumentų, bet nenumato jokios prievalės atskleisti šios dokumentus. E, teisingumo teismo teisminėse procedūrose. Čia mes nekalbame apie administracinį teismą, bet apie būtent teisingumo teismo teisminės procedūras. Ir tai numatyta reglamente 1409. Jeigu būtų nuspręsta e, leisti susipažinti su teismo dokumentais, tai tuomet reikėtų atsižvelgti ir galbūt keisti įvairias hartijų nuostatas ir statutus keisti. Tai, ir būtent reikėtų keisti ES veikimo sutarties 16 straipsnis ir hartijos 8 straipsnis nes šiuose straipsniuose reikalavimo, kad institucijos saugotų asmeninio pobūdžio duomenis. Ir, man atrodo, to statute negalima keisti. Hartijos septintasis straipsnis taip pat numato e, teisę į privatų ir šeimos gyvenimą ir korespondenciją. Tai yra, e, abi dvi šios teisės yra pamatinės, pagrindinės teisės. Ir nemanau, kad galima būtų keisti statutą ir teismo taisyklės. E, antrasis dalykas, kurį minėjo komisija savo atsakymę, yra tai, kad institucijos turi gerbti profesinės paslaptis, tai yra ES veikimo sutarties straipsnis 3.39. Dabartinė situacija yra tokia, kad asmenys negali prieiti prie e, teismo skundų tiesiogiai teisingumo teisme. Nei statutas, nei teismo darbo reglamentas nenumato tokios galimybės, tačiau yra viena išimtis. Tai yra bendrasis teismas paprašus raštu e, gali teikti informaciją trečiosiom šalims, jeigu jos įrodo pagrįstą interesą. Dabar iš e, precedentų teisės institucijoms priminė Teisingumo teismas, kad skaidrumas yra taisyklė, o skaidrumo pribojimas yra išimtis. Nors, aišku, teismas nagrinėjo tik tai te, teisėkuros procesą. O taip pat noriu paminėti praėjusio rugsėjo EPI bylą. E, asmuo ar įmonė prašė e, prieigos prie teismo, teismo proceso dokumentų dar neišnagrinėtų bylų, tačiau teismas nusprendė, kad tokiu būdu būtų sutrikdytas teismo darbas nagrinėjant bylą, kadangi tada pateikti argumentai taptų vieši, juos viešai pradėtų aptarinėti, o tokiu būdu būtų sutrikdytas teismo teismo ramybė. E, o taip pat, jeigu institucijos turėtų prievalę atskleisti dokumentus, o kiti ne, tai tuomet būtų nevienodos sąlygos. Kalbant apie užbaigtas nagrinėti bylas, teismas nusprendė, kad institucijos gali suteikti prieigą prie dokumentų. Taigi dabar situacija yra tokia, kad trečioji šalis gali prieiti prie dokumentų pateiktų institucijų, jeigu bylas baigtos nagrinėti, tačiau ne prie dokumentų pateiktų suinteresuotų susijusių šalių. Jeigu mūsų paprašytų e, perduoti kitos e, teis, bylos šalies e, pareiškimą, pareiškimo dokumentus, tai tuomet mums reiktų atsiklausti tos trečiosios šalies. Tai tiek e, informacijos pirmininkė ir aš esu pasiruošusi atsakyti į, į kilsiančius klausimus. Ačiū. Ačiū labai, ponė Vikstram, tada ponas Boris. Much, chairman. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti ponė Lichtenberger už šią svarbę galimybę diskutuoti šią temą. Diskusija tikrai svarbi. Norėčiau sureaguoti į komisijos raštą pateiktą 2010 m. gruodžio 2 d. E, skaitant atsakymą susidarė toks įspūdis, kad nebent pats teisingumo teismas nuspręstų pakeisti procedūras e, ir leisti trečiosios šalies piliečiams e, susipažinti su dokumentais, vis dėlto komisija nieko nedarytų, nes e, pats teisingumo teismas tik gali keisti savo procedūras. Tačiau aš su tuo visiškai nesus, nesutinku. Čia reikalingas e, balansas tarp piliečių intereso ir uh, teismo interesų, e, siekiant, kad e, teismo procesai nebūtų trikdomi. Aš nemanau, kad būtų protinga suteikti galimybę e, Europos teisingumo teismui vetuoti tokią prieigą prie dokumentų, nes Teismas turi ginti piliečių teisės ir Europos parlamentas yra mūsų piliečių teisės gynėjas kartu su taryba turėtų, būtent parlamentas, sudaryti galimybę e, piliečiams susipažinti su teismo dokumentais. Aš tikiuosi, kad mes parengsime rekomendaciją e, susijusią su šiuo klausimu. Aišku, teismo dokumentuose gali būti jautrios informacijos Aš suprantu, kad e, ta prieiga neturi būti suteikiama visiškai visiems e, ir visų dokumentų atvejais. Tačiau, kaip ten bebūtų, aš esu įsitikinusi, kad e, šio Europos parlamento nuomonė turėtų sudominti ir Europos komisiją. Ačiū. Ačiū, kolegė Boris, tada ponia Volis ir tada aš pats. Ačiū. Norėčiau užduoti klausimą teisės tarnybai. Ir gyven, įsigaliojus Lisabonos sutarčiai buvo padaryta daug pakeitimų susijusių su 15 straipsniu, su 42 pagrindinių teisų hartijos straipsniu. Kiekvienas pilietis turi galimybę susipažinti su visų institucijų dokumentais. Norėčiau paklausti, ar pasikeitus Lisabonos sutarčiai ir pagrindinių teisių hartijos nuostatams, norėčiau prisiminti Europos parlamento rezoliuciją norėčiau priminti būtent tą rezoliuciją, kurioje buvo reikalaujama 1049 reglamentą pakeisti, keičiant taikymo sritį visoms institucijoms. Aišku, mes kalbame apie mm, administracinius aspektus, ne apie teismą. Noriu paklausti, kokią įtaką sutarties pakeitimas e, turės teismo procedūroms. Nes jei kalbame apie visišką aiškumą, tai piliečiai turėtų turėti teisę susipažinti su visų ES institucijų dokumentais. Būtent kalbant apie 1049 reglamentą, čia yra labai puikiai apibriešta prieigos prie informacijos galimybė. Yra numatytos ir teisinės išimtys, kai yra ginamas viešasis interesas, e, privatus duomenys, e, verslo paslaptys ir panašiai. Kaip jūsų nuomonė, kiek sutarties pakeitimas reikalaus keisti visų ES institucijų nuostatą susijusią su prieiga prie informacijos. Ačiū, ponia kolegė Valius. Ačiū pirmininkė, ačiū poniai Lichtenberger ir teisės tarnybai galvočiau, kad gal reikėtų čia žengti žingsnis po žingsnio. Taigi visų pirma, aš pažiūrėčiau į tai, ką pats teismas pasakė API mm, e, byloje, kur daro skirtumą tarp e, bylų, kurios dar neišnagrinėtos ir bylų, kurios jau išnagrinėtos. Nematau jokių priežasčių, kodėl to bylose, kurios jau yra išnagrinėtos, e, jų dokumentacija dėl teismo šalių pareiškimo, aš nekalbėčiau apie tos dokumentus, kurie yra naudojami kaip įrodymai ar panašiai, tik tai kalbant apie šalių pareiškimus, kodėl tie dokumentai negalėtų būti viešais dokumentais. Kodėl trečioji šalis turėtų praeiti visą ritualą, tai yra prašyti vienos iš institucijų, kuri galbūt buvo bylos šalis, kad e, gautų tuos dokumentus. Man atrodo, čia būtent sustiprintumėm visą ES teisinę struktūrą. Uh, Kaip kitaip mes galėtumėm tikėtis, kad mūsų įstatymų būtų gerbiama, laikomas, jeigu um, nebūtų galima visko suprasti, kai eina kalba, pavyzdžiui, tarkim, apie teismo šalių, bylo šalių pareiškimus. Man atrodo, kad tai yra būtent mm, viešai užfiksuoti dokumentai ir po to, kai jau byla baigėsi, man atrodo, kai jau yra generalinio advokato nuomonė ir teismo sprendimas, jau viskas galėtų galėtų bū, kartu sudaryti viešai prieinamų dokumentų paketą. Aš nematau, kodėl čia reikėtų kažkokio tai slaptumo. Man atrodo, tai prieštarautų visam tam, ką teismas iki šiol yra pasakęs. Ja, Norėčiau papildyti, jei teisingai jūs supratau, teisinės tarnybos nuomonę e, skaidrumo reikalavimas jau įtvirtintas ir nepriklausomai nuo atskirų uh, atveju, ypač tais atvejais, kai pavyzdžiui pareiškimuose yra jautrios e, informacijos, būtent tais atvejais ta prieiga yra draudžiama. Tačiau mano tėvynės praktikoje viskas atrodo taip, kad kiekvienas, kas gali įrodyti teisinį interesą, e, tą prieigą gauna. Aišku, gali būti taip, kad e, bylos šalis gali paprieštarauti. Tais atvejais prieiga yra neleidžiama ir būtent tokia procedūra yra taikoma pas mus. Tačiau kiekvieno atveju tai yra priklausoma nuo atskiros bylos. Ir jei pilietis e, tiesiog nori pasižiūrėti, kaip čia ta byla atrodo, jei e, toje byloje nėra e, jokios jautrios informacijos, tai tada tiesiog svarstama, ar tam piliečiui suteikti galimybę susipažinti su um, informacija ar ne. Kiekvienu atveju pačiam teismui turėtų būti suteikta galimybė priimti sprendimą. Ir kaip aš supratau, ta teisinė situacija kol kas nėra aiški, gal teisės tarnyba galėtų dar kartą paaiškinti, kokias galimybės teismui yra reaguoti. Thank you, Chairman. Uh, Ačiū pirmininkė. Visų pirma, į pono Vans klausimą atsakysiu. Jūs teisingai paminėjote 42 hartijos skirti, straipsnį, tačiau būtent čia yra problema su hartija, kadangi būtent teisės buvo. Um, apibrieštos taip plačiai be jokių sąlygų, sąlygų tisėtinų, kad atrodo, kad tarsi būtų galima sąjungo daryti viską, ką tik tai sugalvoti, tačiau yra tam tikrų apribojimų, kurie reikalingi dėl viešo intereso ir būtent ta prieiga prie dokumentų yra pakankamai naujas dalykas. Teismas egzistuoja 55 metus ir praktiškai čia nebuvo jokių pasikeitimų dėl trečiųjų šalių prieigos. Niekas nesikeitė. Aš norėčiau pabrėžti, E, sutarties dėl ES veikimo 15 straipsnį, kad jame nekalbama apie tai, nėra sprendžiamas šis klausimas nei vienaip, nei kitaip. Tačiau aš noriu pasakyti, čia aš spontaniškai reaguoju, kad čia aš manau galbūt tinkama juridinė bazė e, būtent priversti teismą nuspręsti dėl tokios priemonės teisėtumo. Ir čia yra labai aiškiai pasakyti, kad pagal 15 straipsnį teismas privalo um, to daryti dėl administracinių, bet ne dėl teisminių dokumentų. Dabar dėl teisėto intereso čia manau, kad tai būtų galimas kriterijus, bet esmė yra tokia, kad kol kas nėra teisinių nuostatų aš minėjau, kad bendrasis teismas prisėmė savo pareigą suteikti prieigą, kaip pirmininkas ir sakė, tiem, kas gali įrodyti teisėtą interesą. Tačiau mes neturime jokių nuorodų, kas yra tas teisėtas interesas. Ir akivaizdu, kad dabar teismas priima sprendimą kiekvieno atveju individualiai. Ir, uh, teismo registrarui nėra jokių nuorodų dėl to, kaip tas taisyklės taikyti. Vienas tik tai dalykas, kuomet yra aišku e, tai, kad teismo e, procedūros, kurios vyksta viešai, viskas aišku, e, dėl sprendimų jie yra skelbiami, viskas yra aišku, tačiau dėl, klaus, dėl teismo procedūrų, kad ar jos turi vykti visomis kalbomis, čia vėlgi atitinkamai taupoma vertimo paslaugo išlaidos. Ir, Viktora klausė dėl e, veto. Čia galbūt būtų tokia praktika, kad viskas atidedama teismui, visa tai, kas yra susijęs su jo funkcionavimu. E, tiesa, tai aišku, kad parlamentas rengė savo iniciatyvos rezoliuciją, prašydamas komisiją pateikti būtent tokią, tokią, tokį pasiūlymą, tokią nuostą, kad teismas pakeistų savo procedūras. Aišku, čia viskas turi, daro, turi būti daroma kaip ir visada su tomis iniciatyvomis. Ir, aišku, pas paskutinis dalykas būtų toks, kad jeigu būtų daromas kažkoks teismo statuto pakeitimas, būtent turi būti atsižvelgta į tai. Ir aš nežinau, čia kolegos turėtų ką pakomentuoti. Uh, merci, je, je vous... Ačiū pirmininkė. Norėčiau pratesti tą mintį, ką kolega e, papasako. Aišku, kad sutarties 15 straipsnį, e, kas yra pasakyta apie prieigą prie dokumentų, nenumatoma prieiga prie teismo teisminių dokumentų. Taigi reikia įsiskaityti tą nuostatą, kad eina kalba apie prieigą prie visų institucijų dokumentų, tačiau kai jau prieiname prie ketvirtos įtraukos čia, kas pasakytina apie teismo, teismo procedūros dokumentus, čia prieiga yra numatyta tik tai prie teismo a, tų aktų ar dokumentų, kurie yra sėtini tik tai su administraciniais dalykais, tačiau teisminės procedūros dokumentai yra neprieinami. Taip, to, tas yra nustatyta sutartyje, tai yra pirmas faktas. Antras faktas yra tas, kad FAI byloje teismas aiškiai pasakė, kad teisminiai dokumentai, visą tai, ką jis gauna, lieka būtent rankose tos institucijos, kuri parengė tuos dokumentus ir pateikė kaip savo pareiškimus e, teisme, bylos svarstime. Tai reiškia, kad teismas negali tų dokumentų perduoti trečiai e, šaliai tos procedūros metu. Čia būtent siekiama nesuteikti tos prieigos prie tokių dokumentų tam, kad teismas galėtų visiškai ramiai priimti savo sprendimą. Kuomet jau sprendimas teismo priimtas, kuomet jau procedūra yra baigta, tai tuomet jau aišku, kad a, tai tie dokumentai yra kiekvienos institucijos pateiktų pareiškimų įstojimų byloje a, dalis ir todėl čia viskas yra būtent kiekvienos tos atskiros institucijos rankose. Klausimas. Kas nusprendžia e, teisme, teisingumo teisme ar registracijos pareigūnas ar pirmininkas, ponė Stojanov. Излезна, че едва ли не съда няма задължение. Ačiū. Jei teisingai supratau, tai teismas nėra įsipareigojęs skelbti nuosprendžio, sprendimo, atsiprašau, rezultato. Teismas interpretuoja ES teisės aktus ir jų įgyvendinimą. Taigi, girdėjome apie tai, kaip piliečiai, kad piliečiai turėtų gal, turėti galimybę prieiti prie teismo dokumentų, kad žinotų, kaip veikia teisinė procedūra. kad ateityje jie aiškiai suvoktų, kaip funkcionuoja teismas. Ir manau, kad Vokietijos taikoma praktika yra teisinga Reikia pasižiūrėti į pagrįstą interesą, jei jau kalbame apie prieigą, kai kalbame apie prieigą prie dokumentų. Turėtų būti įmanoma nustatyti, koks yra legitimus interesas kiekvienu atskiru atveju. Negalima taikyti visiems bendros taisyklės, kadangi uh, gyvenimas yra skirtingas įvairiais atvejais ir reikia atsižvelgti į vairias sąlygas ir aplinkybės. Manau, kad teismas galėtų ir tai atsižvelgti Ačiū pirmininkė. Prieš surandant idealų sprendimą dėl prieigos prie teismo dokumentų, mes visų pirma turime išanalizuoti dabartinę situaciją. 15 straipsnio trečiame punkte yra pasakyta, kad bet kas gali prieiti prie Europos institucijų dokumentų. Tačiau tai yra, taip pat yra pridurėma, kad tai yra daroma pagal būtent tos pačios e, nuostatos nustatytas sąlygas. Toliau skaitome trečią punktą. Pabaigoje yra dar nuostata, kad šios sąlygos taikomos taip pat teisingumo teismui e, tuo met, kai jis vykdo administracinę funkciją. O dėl e, teisminių procedūrų, dėl e, tos funkcijos, kurią teismas vykdo kaip teismas, tai čia jau tai tokiu atveju tas punktas nebegalioja, nes jis galioja tik administracinėms procedūroms. Tai Manau, kad diskusijos parodo, kad mums reikia dokumente sugrupuoti ir aiškiai išdėstyti įvairias egzistuojančias situacijas ir jas apibendrinti. Taigi manau, kad reikėtų palaukti iš teisinės tarnybos pranešimo, kuri išnagrinėtų tuos įvairius klausimus, kuriuos pateiksime komisijai. Reikia užtikrinti didesnį teisinį iškumą. yra administraciniai sprendimai iš vienos pusės, iš kitos pusės yra užbaigtos nagrinėti bylos ir yra įvairios išimtis, kurios galioja tam tikrais atvejais. Taigi manau, kad būtų puiku parengti dokumentą ir taip pat e, mm, savos iniciatyvos pranešimą ir kreiptis į komisiją, kad ji pateiktų savo nuomonę. Man atrodo, kad reikia tai aptarti kitame koordinatorių posėdėje. Taigi, manau, kad būtų puiku, jei galėtume paprašyti teisinės tarnybos atsakyti į klausimus šiuos. Ponas Boris, aš esu šešėlinis pranešėjas ir visiškai pritariu pranešėjai. Manau, kad šis atvejis dėl dokumentų paviešinimo turėtų būti traktuojamas dviejopai. Pirma, Europos komisija turėtų pagreitinti savo darbą dėl tų paviešinimo taisyklių praplėtimo e, ryšim su reglamentu 1049. Ir taip pat e, atskirti atvejus, kai kalbame ne apie teisminius dokumentus. Antra, manau, reikėtų parengti keletą alternatyvų ir sprendimų dėl e, e, dokumentų paviešinimo apribojimų teismo procedūros metu. Ačiū. Dabar žodis teiksiu teisiniai tarnybai, kurie atsakys į klausimus, o po to pereisime prie kito punkto. Trumpai kalbėsiu. Jūs uždavėte labai specifinį klausimą, kas turėtų nuspręsti, E, peticijos pateikėjas buvo e, registrų pareigūno padėjėjas. Aš pats esu dirbęs Teisingumo teisme keletą metų ir žinau, kad teismas pats nusprendžia kartais tokiais atvejais. Kartais e, teismas nusprendžia, ar analitinius dokumentus rengiamus pačio teismo atskleisti ar ne. Antru, antrasis pastebėjimas. kurį pamiršau paminėti. Kalbant apie e, į teismą atsiųstų dokumentų prieiga, tai jie yra prieinami, o pagal 16 straipsnio 5 punktą darbo reglamento galima prieiti, bet tas prieimas yra labai minimalus. Dabar į pono Boris klausimą dėl 1049 reglamento peržiūrėjimą. Kaip minėjo kolega, šis reglamentas, aišku, nenagrinėja teismo dokumentų. E, ta nuostata jau yra rengiama 2008 ar 2009 ji buvo pateikta, po to buvo užblokuota Libė komitete, taigi dabar ji yra rengiama. Tikiuosi atsakiau jūsų klausimas, o teisinė tarnyba, aišku, labai džiaugsis galėdama prisidėti prie e, šio dokumento rengimo šiame komitete. Ačiū pirmininkė. Good. Ačiū, labai ačiū. Darbo tvarkės punktą išnagrinėjome, perėsime prie dešimtos valandos balsavimo, tačiau dar noriu pakalbėti apie patentus. Teisės tarnybai vėlgi suteiksiu žodį. Es geht jetzt um das Gutachten. Dabar kalbėsime apie patentus, ponė Benoa. Ačiū pirmininkė. Euh, vous nous avez demandé au nom de, de la Commission euh, il y a une semaine. E, Nuo komisijos pusės reikia pasakyti, kad prieš savaitę m, mm, būtent uh, pradėta analizuoti šį klausimą, dėl kurio kyla daug sunkumų tiek politinių, tiek filosofinių, bet taip pat ir teisinių. Teisinė tarnyba būtent imsis tik tai antrosios kategorijos sunkumo analizės. Taigi, kodėl šis klausimas yra sudėtingas? Visų pirma, pradedami taikyti įvairūs straipsniai. Pa yra 118 ES sutarties veikimo straipsnis, kuris sukuria teisinį pagrindą būtent sąjungos patentui. Toliau čia yra numatyti du uh, aktų tipai, tai yra įprastinės teisėkūrinės procedūros aktai ir toliau aktai priimti e, konsultuojantis su parlamentu kartu, tačiau tarybos jie tvirtami vieningai. Aš manau, kad čia jau savaime labai sudėtingas dalykas. Kas dar komplikuoja situaciją yra tai, kad greta sustiprinto bendarbiavimo mechanizmo, kuris egzistuoja jau ilgai, mm, vis tik tai um, reikia turėti omenyje, kad šeimos civilinės teisės rytyje tik tai neseniai prieš kelias savaitės pradėta dirbti, taigi mechanizmai yra labai sudėtingi čia. Dar spatį sunkina tai, kad yra kai kurie straipsniai iš senosios sutarties um, perkelti į vieną uh, ES sutarties straipsnį ir į visą eilę straipsnių sutartyje dėl ES veikimo. Dabar, kalbant apie sustiprintą bendarbiavimą, dabar turiu pasakyti, kad vadovaujantis meha sustiprinto mechanizmo dvasia ir procedūra egzistuoja du etapai. Pirmasis yra autorizavimo etapas, tai yra kuomet e, tam tikras skaičius valstybių narių viršintis e, ta, nustatytą skaičių pateikia prašymą, atitinkamai tas prašymas išanalizuojamas ir e, tvirtinamas arba ne yra tas tvirtina, tvirtinimas, sprendimas priimamas paprasta balsų dauguma, kuomet jau yra patvirtinamas tas tekstas, atitinkamai su sąlygomis, kurias jūs nustatote, tuomet jau taryba priima savo sprendimą. Antrasis etapas yra sustiprinto bendarbiavimo mechanizmo suformavimas ir veikimo pradžia. Tai yra būtent 118 straipsnis čia jau veikia, tai yra įprastinė teisė kūrinė procedūra, kuri yra šios visos procedūros esmė. Na, Toliau dar turi būti aišku sprendimas dėl e, lingvistinių klausimų jei to reikia. Šiame etape reikia atsižvelgti į tai, kad jūs negalite nei užkirsti kelio, nu, nei, nei kažkaip tai įtakoti to požiūrio dėl to, koks yra tai, tas procesas. Ne, negalite uh, savo jokios nuomonės uh, išsakyti, jūs turite apsiriboti tik tai tą problemą, kuri jums yra pristatoma spręsti. Buvo viskas vakar jums pristatyta nuomonėje ir dabar, aišku, būtent reikia turėti omenyje, kad yra būtent tos dvi dalis iš dviejų sutarčių tos nuostatos, kurios yra taikomos sustiprinto bendradarbiavimo mechanizmui. Taigi, sritis, kuriuose gali būti taikomas sustiprintas bendarbiavimas, nepa, tenka į išskirtinės kompetencijos rytis. Nuo Lisabono sutarties įsigaliojimo išskirtinės kompetencijos rytis, taip pat kaip ir e, pasidalytos kompetencijos e, rytis yra sudėtos į Euro, visas sąrašas tų sričių yra sudėtas į ES sutar, veikimo sutarties trečią straipsnį. Aišku, yra visa jurisprudencija ir kuomet, aišku, ateityje mes turėsime kažkokias tais rytis, kurios yra išskirtinės išskirtinės ar pasidalytos kompetencijos rytise, ar toje, ar toje pusėje, mes turėsime, aišku, vadovautis 118 straipsnių, tačiau pirma sąlyga, ar turi būti suteiktas leidimas um, būtent uh, pritaikyti sustiprintą bendradarbiavimo mechanizmą, būtent išplaukia iš to, kokia tai yra e, veiklos rytis. Tai yra būtent tai turi būti aiškiai apibriešta sutartyse. 118 straipsnis. Konkrečiai būtent tam ir buvo šis straipsnis parašytas, kad turėtumėm galimybę išspręsti klausimus dėl sustiprinto bendarbiavimo kad jisai vyktų tik tai tose srityse, kurios yra numatytos sutartyje. Yra ir kitų sąlygų, kurios yra gan delikačios. Čia reikia kalbėti arba ES sutarties 20 straipsnį, arba apie ES veikimo sutarties atitinkamą straipsnį. Čia kalbame apie ES bendrų tikslų siekimą. Taigi darome prielaidą, kad galbūt ne vien specialistai e, skaito tuos tekstus sutarčių, Ir todėl komisijos specialistai praeitų metų pabaigoje pateikė paaiškinimus, teisės tarnyba m, turėjo išanalizuoti visus motyvus, visas nuostatas, sąlygas, prielaidas, ar visa tai atitinka ES sutarties nuostatas. Mes kalbame apie 21-23 mūsų nuomonės punktus. Toliau dėl sustiprinto bedarbiavimo jis gali vykti tik tai tuo met, kai tai yra reikalinga ES interesams išsaugoti ar įgyvendinti. Ir aišku, viskas paremta integracijos procesu. Taigi, kai kalbame apie sąjungos patentą, žinoma, čia irgi yra tos pačios sąlygos. Ar tai 9, 15 ar, ar, kita, ar, ar 25 valstybės narės. Esmė yra ta, kad jų darbo tikslas yra užtikrinti ES integraciją, ES interesų siekimą. Be abejo, Galima galbūt čia įvairiai interpretuoti tas nuostatas, tačiau sutartyje yra nustatyta, kad um, be abejo sustiprinto bendradarbiavimo mechanizmas jau yra išimtinis mechanizmas ir jo yra griebiamasi kaip paskutinė dabartinio varianto, kuomet uh, kiti variantai nepasiteisina ar nėra mm, tinkami toje situacijoje. Taigi, Atsiprašau, dabar nerandu 20 straipsnio. Taip, taigi, kai yra išsiaiškinta, kad e, tokio bendarbiavimo, kitokio bendarbiavimo e, metodų vadovaujantis neįmanoma pasiekti bendryjai labai svarbių interesų, kuomet bendryje veiktų visa iš vien, tuomet gali būti griebiamasi būtent tokio sustiprinto bendarbiavimo mechanizmo jeigu a, mm, kitos dvi institucijos nusprendžia, kad būtent a, pagristai vertinant nebūtų įmanoma pasiekti a, tam tikro bendro tikslo, jei dirbtų visos 27 valstybės kartu mastu, tai tuomet, jeigu galvojame, kad tą reikia padaryti ar greičiau, arba būtų efektyviau tai padaryti, tai kaip paskutinės jau priemonės, kaip paskutinio šiaudo grėbiamasi sustiprinto bendarbiavimo mechanizmo. Ir čia dabar kalbame būtent apie tos dokumentus, kurie pateikti teis, teisės aktų leidėjų. Taigi, jeigu būtent tai jau tik paskutinis toks variantas, vienintelė galimybė, nieko, jokio kito varianto nėra, tuomet grėbiamasi sustiprinto mechani, e, bendradarbiavimo mechanizmo. Jeigu yra, pavyzdžiui, 12 valstybių narių, kurios prašo sustiprinto bendradarbiavimo mechanizmo pritaikymo, jau viskas aišku, sąlyga, kad turi būti bent 9 valstybės narės yra tenkinama, taigi nėra kažkokiu tai priežasčių atsisakyti, neduoti leidimo toms valstybėms tai daryti. Aišku, jūs kaip e, e, teisės aktų leidėjas analizuojate, ar duoti tą leidimą ar ne, o mes kaip teisinė tarnyba išanalizuojam, ar tenkinamos visos sąlygos. Komis Rusija, aišku, nerimauja dėl kai kurių dalykų, kurie yra mūsų 34 punkte aptariami, būtent dėl mechanizmo uh, sukūrimo. Uh, be abejo yra ir kitos sąlygos, pavyzdžiui, kad būtų laikomasi visų sutarties nuostatų, kad nebūtų pakengta toms valstybėms narėms, kurios galbūt nedalyvauja tame sustiprinto mechanizmo darbe ir taip toliau. Ir taip toliau. Dabar jau perinant į antrą etapą, tai yra pačio mechanizmo sukūrimą ir jo funkcionavimą. Tai čia vėlgi yra tam tikros sąlygos. Pirm, kaip aš jau minėjau, visų pirma, prieš tai turi būti įvykdytos visos sąlygos, kad tą mechanizmą būtų galima kurti. Būtent čia jūsų nuomonė yra svarbi tuo klausimu, jūs arba tvirtinat, arba netvirtinat tai. Ir e, toliau yra perinama prie sprendimo, kad jau tą mechanizmą sukurti. Ir vėlgi jūs išsaugote visus savo įgaliojimus, kurie yra nustatyti toje srityje ir niekas negali iš jūsų atimti veikimo laisvės, niekas negali užbėgti už akių jūsų nuomonę ir pasakyti, ką jūs turite sakyti tuo atveju. Ačiū labai. Nenorėčiau debatuoti šiandien, nes apie tai kalbėjome vakar. Tačiau noriu paklausti jūs, ar turite klausimų teisės tarnybai, kolegė Lopes. Ne, vis dėlto teisės tarnybai klausimų nėra. Tada pradėsime balsuoti. Manau, kad rezultatai ir taip yra aiškus. Aš jau klausiu, pasisakyti niekas nenorėjo. Taigi, pereisime prie lėnę pranešimo dėl sprendimo, kuriuo leidžiamas tvirtesnis bendradarbiavimas apsaugos bendrojo patento formos srityje. Lopes žodis. Presidente, eh, simplemente sinanimo de debate. No... Ačiū, ponia pirmininkė. Nenoriu pradėti naujų diskusijų, tačiau norėčiau vieną dalyką paaiškinti. Pirmiausia, kodėl aš balsuosiu neigiamai. Taigi noriu pasidalinti mintimis su kolegomis. Taigi visai nenoriu kalbėti emociškai, kalbėsiu racionaliai, galvodamas ir apie būsimą bendradarbiavimą. Taigi, nepriklausomai nuo to, kad mes siekiame susitarimo, nepriklausomai nuo to, kad galima bendradarbiauti ir toliau, yra daug sričių, kuriuose reikia ieškoti bendro sprendimo tas tvirtesnis bendradarbiavimas apsaugos bendrojo pat, tvirtesnis bendradarbiavimas bendrojo patento e, srityje, e, siekiant 27 valstybių narių bendradarbiavimo, yra dabar svarstomas. Daug metų mes gyvenome be bendrojo patento, tačiau žaidimo taisyklės dabar keičiasi, apie tai e, kalbėjo ir komisija. Viskas keičiasi ir mes dabar esame pasiruošę keistis taip pat. Buvo pateikta pakeitimų, tačiau jų svarstymo terminas buvo labai trumpas, nebuvo pakankamai uh, laiko, per kurį būtume galėję ramiai įvertinti pakeitimus. Daug pakeitimų buvo pateikta anglų kalba, daug Ispanijos kolegų negalėjo pakeitimų tinkamai įvertinti, todėl kad jie tiesiog jų nesuprato. Na, kokia to tvirtesnio bendradarbiavimo esmė? pirmiausia, tarsi iškreipiama bendroji rinka, nes iš esmės vidaus rinka pirmiausia reiškia vieningą rinką. O Vis dėlto aš manau, kad komisijos nario Barnie pastangos vidaus rinkos vienijimo srityje yra vertintinos teigiamai. Tikrai to nekvesionuoju. Iškyla klausimas, ar tas tvirtesnis bendradarbiavimas tikrai yra pati geriausia galimybė šioje srityje. Išklausėme teisės tarnybos e, nuomonę Tačiau turėtume pasidomėti ir tiesiog sulaukti Europos teisingumo teismo sprendimo. Kol kas teismas dabar rengia savo nuomonę. Aš noriu paprašyti kolegų atsižvelgti į šios aspektus. Noriu atsiprašyti ir pranešėjo. Tu Komitetas pasižymėjo jūsų asmeninį pareiškimą, tai nebuvo debatai, o dabar pereisime prie 27-ojo Masip Idalgo ir pakeitimo. Kas už, prieš, atmesta. 26-asis pakeitimas, kas už, prieš, atmesta Priimta. Antrasis pakeitimas. Kas už? Pakelkite ranką. Kas prieš? Priimta. Trečiasis pakeitimas už. Prieš. Priimta. Ketvirtasis pakeitimas pirmoji ketvirto pakeitimo dalis, kas už, prieš, Priimta. Šeštasis pakeitimas už. Prieš. Priimta. Septintasis pakeitimas kas už. Prieš. Atmesta. Aštuntasis buvo atsimtas, devintasis e, jau aptartas, dešimtasis kas už, prieš, Priimta. Vienuoliktas kas už, prieš, atmesta. Dvyliktasis pakeitimas atkrenta. Pirmasis kompromisinis kas už, prieš, priimta. Tryliktas pakeitimas atkrenta, keturioliktasis pakeitimas atkrenta, penkioliktas atkrenta, šešioliktasis Kas už, ar jisai atkrenta? Šešioliktas atkrenta, sekretorė mm, sako, septynioliktas irgi atkrenta. Perėsime prie aštuoniolikto. Vis dėlto turime balsuoti dėl šešiolikto pakeitimo, taigi balsuojame dėl šešiolikto kas už, prieš, priimta. Septynioliktas tikrai atkrenta.

25 neleidžiamas, pirmasis kas už, prieš, atmesta. Perėsime prie visos rezoliucijos, kas už, pakelkite rankas, turime paskaičiuoti. Skaičiuojam. Iškelkite rankas, kas už, kas prieš. Taip pat paskaičiuosim susilaikė. Du susilaikė. Tačiau vienareikšmiškai dauguma Šeši prieš, du susilaikė, visi likę už, to suskaičiuosim, rezoliucija priimta. Viskas aišku, šis sudėtingas darbo atvarkės punktas įveiktas, visą kitą įveiksime per plenarinę. Dabar balsuosime dėl kitų ir teisinio pagrindo pono Albrechto. Pranešimas kolega Cvievka paprašė žodžio. Ačiū pirmininkė, ponios ir ponai. Aš norėčiau paprašyti jūsų apsvarstyti paskutinės minutės pakeitimą dėl pirmojo kompromiso. Mūsų šešėlinis pranešėjas Rainer Wieland pasikalbėjo su pranešėju ponu Albrechtu ir kitais kolegomis ir sulaukė jų palaikymo dėl šio pakeitimo. Norime pirmame kompromisinėme pakeitime išbraukti tris žodžius. Both orally and. Norime išbraukti šiuos tris žodžius kad būtų pakeitimas taip skambėtų. And accessible language. Z taką wersją e, e, ostateczną. E. Tai būtų tokia galutinė versija pirmojo kompromisinio pakeitimo, kurią norėtume patvirtinti. Pone, Pone Lichtenberger, aš noriu dar kartą atsiprašyti už poną kolegą Albrechtą. Jam šis kompromisas yra priimtinas. Debatuose pradžioje būta nesusipratimų, tačiau dabar viską išsiaiškinome. Mes kalbame apie tuos mažiausius reikalavimus, o būtent tas na, įprastas atvejis turėtų išlikti kai informacija teikiama raštu. Aišku, tokiu būdu turėtume suteikti e, tvirtesnį teisinį pagrindą įtariamiesiems. O dabar perėsime prie balsavimo. Trečiasis pakeitimas pranešėjo, kas už, pakelkite rankas. Kas prieš? Priimta. Ketvirtasis pakeitimas už, prieš, priimta. Pirmasis kompromisas su žodinio pakeitimu, kurį patikė Cvievka, kas už? Prieš. Priimta. Mm, nebalsuosime daugiau. Penktasis atkrenta, šeštasis pakeitimas kas už. Prieš. Priimta. Antrasis kompromisinis už. Prieš. Priimta. Atkrenta 43, 47, 43 kompromisas, kas už. Prieš. Vėlgi daug labai atkrenta, neišvardinsiu 52, kas už. Prieš. Priimta. Pereisime prie 53, kas už. Prieš. Priimta. Dešimtasis už. Prieš Priimta. Ne, jis atkrenta, nereikėjo mums balsuoti. Vienuoliktasis pakeitimas už, prieš, priimta. Dvyliktasis už, prieš, priimta. Penkiasdešimt ketvirtasis už, prieš, priimta. Penkiasdešimt penktasis už, prieš. Turim paskaičiuoti. Dar kartą susilaikę, ar ne? Kas už? 55 už. Vienuolika prieš. Susilaikė. Priimta. 56 už. Prieš. Priimta. 57 už. Prieš. Priimta. 13 už prieš priimta. Keturioliktasis su žodiniu pakeitimu už prieš didžioji dauguma priimta. 58 už prieš atmestas. 59 už prieš priimta. Trečiasis kompromisinis, trečiasis A kompromisinis už prieš priimta kompromisinio trečiojo A antroji dalis už, prieš, pirmųjų dauguma priimta. 60 atkrenta, 61 už, prieš. Sakyčiau, kad pirmųjų dauguma priimta. Taip ar ne? Ne, dar kartą. 61 kas už

65 už. Prieš. Paskaičiuosim. Dar kartą už. Prieš. Vienuolika, vienuolika. Ar taip gali būti? Baldasarė taip pat suskaičiuotas. Dar kartą paskaičiuosim. 65 e, už. Aš pats paskaičiuosiu. 11 tikrai nedaugiau. O 11 balsavo prieš, taigi atmesta. Nors kelis kartus skaičiavom, tačiau taip jau yra. Perėsime prie 65, sako pirmininkas pasitaiso 66 už prieš atmesta.

priimta. 71 už, prieš, atmesta. 19 už, prieš, priimta. Ketvirtasis kompromisas už, prieš, priimta. Penktasis kompromisas už, prieš, priimta. 21, 73 už, prieš, priimta. 74 atkrenta. 22 už. 22 už. Prieš. Priimta. 23 75 už. Prieš. Priimta. 5 A kompromisas už. Prieš. Priimta. Pereisime prie kito. 5 B kompromisas už. Prieš. Priimta. 77 už prieš priimta. 78 už prieš priimta. 81 už prieš didžiojo dauguma prieš atmestas. 27 už prieš priimta. Šeštasis kompromisas už prieš priimta. 28, 82 už. Taip, jūs teisūs atkrenta septintasis kompromisas už. Ačiū. Prieš. Priimta. Aštuntasis kompromisas už. Prieš. Priimta. Aštuoniasdešimt šeštasis už. Prieš. Primta. 32 už, prieš, atmesta. Pirmasis už, ant, prieš, priimta. 34 už, prieš, atmestas. 35. Net krenta, kas už, prieš, atmestas Didžioji dauguma prieš atmestas. Antrasis už prieš priimta. 36 už prieš atmestas. 37 už prieš priimtas. 38 už prieš atmestas. 39 už prieš atmestą. Visa nuomonė, kas už prieš primtą. Perdokite mūsų sveikinimus ponui Albrechtui ir palinkėkite jam sveikti mūsų komiteto vardu. Perėsime prie kito punkto, tai yra Regner pranešimas. Ne, vis dėlto bodu Momentele 42 și 61, mulțumesc. Ačiū pirmininkė, 42 ir 63. Angekom. Mano vertėjai nespėjo išversti, sako pirmininkas. Atsimimas uh, 42 ir dar vienas, ar ne? Supratau, pasižymėjau. Pereisime prie 37 pakeitimo, kas už, prieš, atmesta. Šeštasis už, prieš atmestą. Septintasis už prieš atmestą. Aštuntasis už prieš atmestą. Devintasis už prieš atmestą. Dešimtasis už prieš atmestą. Vienuoliktasis pakeitimas už prieš atmestą. Dvyliktasis pakeitimas už prieš atmestą atmesta. Tryliktasis pakeitimas už, prieš, atmesta. 38 pakeitimas už, prieš, priimta. 14 už, atkrenta. 39 už, prieš, priimtas. 40 už, prieš, Atmesta. 41 pakeitimas už, prieš, priimta. 42 atsimtas, 43 kas už, prieš, atmesta. 44 už, prieš, atmestas. 45 už, prieš, priimtas. 46 už, prieš, atmestas.

priimta. 57 už, prieš, priimta. 18 už, prieš, atmestas. 58 už, prieš, atmesta. Karim už, 59 už, prieš, priimta. 60 karimas už, prieš, ne? Jis atkrenta. Taip.

26 už, prieš, atmestas. 68 už, priimta. 27 už, prieš, atmesta. 28 už, prieš, atmesta. 69 už, prieš, priimta. 29 už, prieš, atmestas. 70 už, prieš, atmesta Atmesta. 71 už. Prieš. Atmesta. Dėl visų. 72, 3, 4 už. Prieš. Atmestas. 75 už. Prieš. Priimtas. 76 už. Prieš. Atmestas. 77 už. Prieš. Atmestas. 30 už. Prieš

prieš atmesta. 83 už prieš priimta. 84 už prieš atmesta. 33 už prieš atmesta. Paskutinis puslapis. 85 už prieš atmesta. 86 už prieš primta. 87 už prieš primta. 88 už prieš primta. Pirmasis už prieš atmesta. Antrasis už prieš atmestas. Trečiasis už prieš atmestas. 34 už prieš Turim paskaičiuoti, kas už. Prieš. Vienuolika ir dešimt. Vienuolika. Atmesta. 11, 11, ar ne? Taip jau buvo vieną kartą. 35 už, prieš, dar kartą, 35 už, prieš, kas prieš, ne, vis dėlto didžioji dauguma buvo už, 36 už, prieš, sakyčiau vėl 11-11 atmesta, 5 už, prieš, priimta. Bendrai balsuojame dėl nuomonės, kas už prieš pirmųjų dauguma, bet turėtume paskaičiuoti dar kartą, pakelkite rankas, kas už visą nuomonės projektą. Prieš. Taigi priimta. Pone Regner. Opelė. Aš e, galiu puikiai įsivaizduoti, kad būtų galima mano pavardę išbraukti. Taip, čia savame suprantamas dalykas. Dabar pereisime prie mūsų įprastos darbo atvarkės. Pirmiausia, kolegė Geringer. Chciałam przypomnieć, że mamy jeszcze głosowanie na e, temat. Pirmininkė, norėčiau priminti, kad turime balsuoti ir dėl, ir dėl teisinio pagrindo. Yra dvi nuomonės dėl, dėl teisinio pagrindo. Ja, gerne, Taip, galime tai padaryti, jei jokių problemų nėra, tai galime ir priimti, ar ne? Ar jūs vėl norite debatų? Nes mes prieš tai viską įsiaiškiname. Mes pritarėme abiems pasiūlymams, nes niekas neprieštaravo iš frakcijų, tai supaprastina mūsų procedūras ir šio balsavimo ritualo galime atsisakyti. Noriu pasveikinti poną Šefkovičių, Europos komisijos pirmininko pavaduotoją. Ir dabar svarstysime 33-36 darbo atvarkės punktus. Pirmiausia, išklausysime poną pirmininko pavaduotoją. Žodis jums. Much, Honorable... Ačiū pirmininkė garbus Europos parlamento nariai. Pabandysiu apžvelgti visus klausimus, kuriuos pabrėžė pirmininkas. Taigi atleiskite, jei kalbėsiu ilgiau neįprasta. Pirmiausia, norėčiau padėkoti už tą dėmesį, kurį šis komitetas skiria SMART reglamentui. Pirmiausia, manau, svarbu pabrėžti koks didelis yra politinis prioritetas skiriamas smart reglamentui, išsameiam reglamentui komisijoje. Taip pat yra pasirežimas nuolat tobulinti šį reglamentavimą ir užtikrinti, kad teisės aktai būtų aukščiausios kokybės. Savo komunikate praėjusį spalį komisija numatė savo prioritetus ateinančiams metams dėl išaminio reglamentavimo politikos ciklas, geroji praktika, stipresnis suinteresuotų šalių įtraukimas ir bendra atsakomybė. Pirmiausia, norėčiau pakalbėti apie reglamentavimo kokybę. Tai reiškia, kad klausim reikia kvestionuoti e, reglament, e, dokumentus ne tik juos rengiant, bet taip pat įgyvendinant ir peržiūrint. Praktiškai tai reikštų, kad visi e, svarbus pasiūlymai remtųsi įvertinimu to, kas jau yra. Be to, lygiai grečiai mes vykdysime taip vadinamosius e, geros būsenos patikrinimus. Tai reiškia, mes tikrinsime, ar, regla, ar reglamentavimo pagrindas iš tikrųjų atlieka savo tikslus. Tai leis užtikrinti, kad apriepsime visus veiksnius, kurie yra svarbus mūsų teisės aktų veiksmingumui. Čia komisija jau gali pasiremti solidžių pagrindų, jau yra pasiūlytos priemonės, kurios sumažins 31 procentų e, biurokratinę administracinę naštą. Taip pat parlamentas jau patvirtino priemonės, kurios leis 21,8 procentai sumažinti Kitos priemonės dar laukia tarybos ir parlamento patvirtinimo. Žinome, kaip tai svarbu mūsų piliečiams ir verslui, nes tai leis sutaupyti dešimtis milijardų eurų. Antra, išsamusis reglamentavimas leis sustiprinti suinteresuotų šalių balsą. Komisija padarė didelę pažangą šioje srityje. Dabar prailginsime konsultacijų laikotarpį nuo 8 iki 12 savaičių ir atliksime išsamų konsultacijų projektų peržiūrėjimą, kad galėtume nustatyti, kur dar reikia tobulėti. Ir čia bus, taip bus įgyvendintos Lisabonos sutarties nuostatos dėl dalyva, priežius įtraukiančios demokratijos. Parlamentas, komitetas ir tarybos darbo grupės taip pat turi e, atsakingai dalyvauti procese. Tyrimai parodė, kad poveikio įvertinimas yra labai naudingas aptariant komisijos pasiūlymus. Tai yra padrasinantis pagrindas. Europos parlamentas ir taryba gali daug ką nuveikti, gerinant teisės aktų kokybę, uh, pasinaudodami jau esamais instrumentais. Europos parlamentas ir taryba gali vykdyti teisės aktų peržiūrą. Ir atskirais atvejais gali parlamentas prašyti peržiūrėti pradinį poveikio vertinimą remiantis Imko komiteto parlamente patirtimi, ragintume kiekvieną komitetą laikyti tokį poveikio vertinimą savo pareigą. Tikimės, kad šią praktiką perims ir kiti Europos parlamento komitetai. Taip pat kelios pastabos dėl ponios Nibler pranešimo. Uh, Komisija labai susidomėjusi sekė jūsų diskusiją dėl, nepriklau, dėl pranešimo dėl nepriklausomo e, poveikio vertinimo užtikrinimo. ES institucijos turi dalintis atsakomybę geresnio reglamentavimo srityje ir laikytis požiūrio apjungiančio ekonominių, ekono, visus ekonominius aplinkos ir socialinius aspektus, rengiant poveikio vertinimus. Ir kokybė tų poveikio vertinimų per pastaruosius metus išaugo. Tai pabrėžta ir audito rūmų ataskaitoje. Manome, kad tai yra išsameusias auditas, kurį audito rūmai atliko poveikio vertinimo sistemai. Uh, ši sistema buvo veiksminga, taip pat prisidėjo prie geresnio sprendimų prieimimo institucijose, taip pat gerino pasiūlymų kokybę. Komisija svarsto galimybę įdėkti tokią sistemą, pavyzdžiui, skaidrumo ir integruotų pranešimų srityse. Mūsų pranešimai visą laiką yra vieši ir mes stengiamės išnagrinėti visus būdus, kaip galima pagerinti teisės akto kokybę. Taip pat audito rūmai nurodė, kad poveikio vertinimo valdyba yra, iš, iš tikrųjų prisideda prie poveikio vertinimo kokybės, o taip pat tvirtina mūsų nuomonę, kad ši valdyba veikia gerai, tai yra veiksminga mm, nebiurokratinė struktūra taip pat e, teikia nepriklausomus aiškius ir atvirus komentarus ir vienu trečdaliu atveju komisijos tarnybos turi iš naujo atlikti savo analizę po jų komentarų šios valdybos nuomonė, nuomonės prieinamos viešai. Ir atsižvelgiant į šią ataskaitą, manau labai naudinga, kad išorės institucijų kad daugiau nebėra pagrystas poreikis, kad išorės institucija vertintų šios sistemos veiksm, veik, veiksmingumą. Dar vienas pastebėjimas svarbus šiame procese yra konsultacijos ir skaidrumas. 2010-aisiais komisija pradėjo skelbti gairias visiems pasiūlymams, kurie gali žymiai įtakoti teisės aktų įgyvendinimą ir tai leidžia dar glaudžiau bendradarbiauti su suinteresuotomis šalimis. Norim ir toliau tęsti šią praktiką, skelbti gairę susijusią su komisijos darbų programa, kad galėtume padidinti mūsų veiksmų nuspėjamumą ir taip pat padidinti informacijos sklaidą dėl savo planų ir ketinimų atitinkamose sritise. Jau turime E sąrašą dėl komisijos pasiūlymų ir planų ateinančiams metams. Komisijos tarnybos konsultuojasi su suinteresuotomis šalimis įvairiausiais būdais ir įvairiais poveikio vertinimo etapais, užtikri, siekiant užtikrinti, kad analizė būtų išsami ir tiksli. Komisija dėl to nemato poreikio konsultuotis dėl poveikio vertinimo projektų, nes tai nėra baigtinis produktas. Nes jeigu viską sumaišytume, tai tada nebebūtų aiškios atsakomybės. Kaip jau minėjau, komisija nusprendė pratesti konsultacijų laikotarpį iki 12 savaičių nuo kitų metų ir taip pat perži, iš, išsamei peržiūrėti mūsų praktiką taikomą dabar. Dabar kelios pastabos dėl tinkamo Europos teisės taikymo pranešimo. Komisija sustiprins savo darbą įgyvendinant politikas, e, padarydama teisės aktus aiškesniais, prieinamesniais ir kartu su valstybėmis narėmis sieks griežto jų įgyvendinimo. Komisijos metinėje ataskaitoje kalbame apie labiau strateginį ES teisės įgyvendinimą Taip pat ten nustatomi iššūkiai, prioritetai ir programavimo darbas. Dabar norėčiau pakalbėti apie tam tikrus pranešimo aspektus. Sureagavome į parlamento prašymą detaliau paaiškinti, dėl kurių klausimų es teisės aktų taikymas būtų svarstomas peticijose teikiamuose parlamentui. Taip pat teiksime informaciją laiku dėl visų pažeidimų procedūrų, kuriams taikomas peticijų pateikimas. Ir taip pat atkreipsime parlamento dėmesį į koreliacinės lentelės. Jos yra svarbios piliečiams ir įmonėms, norint nustatyti geriau, išsiaiškinti geriau jų jų teisės pagal ES teisę. Kartais daug, um, netgi tūkstančiai ES valstybių narių įstatymų gali prireikti, norint vieną ES direktyvą perkelti į nacionalinę teisę. Taip pat komisija ypač atsižvelgia parlamento pastangas, pageidavimą sustiprinti būtent darbą šiais klausimais. Ir čia ypač norėčiau pakomentuoti visų pirma. Labai gerai, kad taryba yra informuojama apie tai, jog tai yra labai svarbus dalykas jums metus. Manau, kad tai yra didžiulis politinis spaudimas, toks spaudimas, kuriuo reikia iš, išmaniai pasinaudoti. Komisija visiškai pasikliauja parlamento e, sprendimu, kaip tą spaudimą tinkamiausiai panaudoti, kad nebūtų užblokuotas ir teisėkornis procesas. Taip pat reikia pozityviau elgtis dėl koreliacinių taisyklių. Reikia, aišku, pasiremti valstybių narių e, patirtimi ir taip pat išplėsti ją ir 2004-2007 kitais metais įstojusią valstybėse narėse, pasirimant ir jų patirtimi dėl koreliacinių lentelių. Iš tikrųjų, jos mums parodė, kad galima labai gerai dirbti, palaikyti ryšį su visomis ministerijomis, visais vyriausybės padaliniais, aiškiai išsiaiškinant, kas už ką yra atsakingas ir kaip kokie teisės aktai yra perkelti į nacionalinę teisę. Man atrodo, kad ta sistema, kuri buvo įdėkta būtent mūsų valstybėms rengiantis narystiai, labai išryškino mūsų valstybių situaciją perkeliant ES teisę e, ir iš tikrųjų galime pamatyti, kad naujose valstybėse narėse tai es teisės aktų perkelimas yra maždaug 98-99 procentų lygio. Manau, kad tokios koreliacinės lentelės praverstų visoms valstybėms narėms, pasižiūrint, kaip kiekviena, kiekvienos šalies vyriausybė e, perkelia ES teisės aktus. Manau, kad tai leisų taip pat ir labiau įtraukti nacionalinius parlamentus į šį procesą. Galiu patikinti Jūs, kad aš kiekvieną sykį šią žinę perteikiu, kai susitinku susitikus su nacionaliniu parlamento atstovais. Man susidarė įspūdis, kad jie yra labai pasiryžę pasinau, būtent iš, išvengti to ypatingo teisės aktų tobulinimo ar dailinimo, taip vadinamo um, kraščiukų paauksavimo, kad būtų išvengta biurokratijos. Iš tikrųjų, tai, ką stengiamės padaryti, yra vardan piliečių interesų, kad būtų galima užtikrinti didesnį teisės aktų laikymasi, kad būtų galima taip pat sumažinti ir tų skundų, kiek yra teikiama dėl teisės aktų nesilaikymo, ką komisija fiksuoja. Parlamentas nuolat apie tai kalba ir, ir Europos parlamento ombudsmenas tą akcentuoja. Taigi labai svarbu yra sustiprinti Europos parlamento vaidmenį, užtikrinti, kad būtų galima, kaip galima greičiau ir efektyviau pateikti atsakymus į piliečių užklausimus ir peticijas. Kai labai svarbu, kad į visus klausimus būtų atsakyta kaip galima greičiau ir efektyviau. Dabar 22 e, valstybės narės jau dalyvauja bandomajame projekte, likusios penkios taip pat jau ruošiasi prisijungti. Taigi mes tikimės, kad iki šių metų pabaigos jau visos valstybės narės dalyvaus bendroje sistemoje. Kom Parlamentas taip pat kalba apie, kad komisija turėtų didesnį dėmesį skirti tiek teisės akto, o ta, yra pasąjungos teisės aktų taikymas, kur yra pažeidimų e, bylos. 260 260 straipsnį, 53 straipsnį ES e, su veikimo sutarties straipsniuose yra kalbama apie. apie atitinkamas pareigas ir čia, aišku, būtų galima pažymėti komisijos daromą pažangą. Dabar apie subsidiarumą. Aš, aš manau, e, galima čia būtų akcentuoti tai, kad parlamentui ir nacionaliniams parlamentams yra labai svarbus šie klausimai ir tai buvo ypač išiškinta politinėse gairėse, kad Iš tikrųjų, um, kuomet e, Europa sutelkia dėmesį į savo esminius reikalus, esminį darbą, aišku, įveikia geriausiai. Labai svarbu todėl e, nustatyti prioritetus, kur reikalingi europiniai veiksmai. Taigi, um, ataskaitoje, kuri patvirtinta praeitą spalį dėl subsidarumo principo taikymo, apžvelgiami 2009 metais, kuomet dar galiojo Niso sutartis. Tačiau čia jau matome, kad tam tikrose srityse, kaip kad vartotojų politika, e, sveika, visuomenės sveikata, transportas, energetika, galių pasiskirstimas ne visuomet yra toks paprastas. Ataskaitoje taip pat yra dėl šių klausimų um, kalbama apie ES institucijas ir nacionalinius parlamentus, kad jų pozicijos daugeliu atveju skiriasi. Tai rodo, uh, kaip sudėtinga yra dirbti šioje srityje. Komisija yra pasiryžusi toliau aktyviai uh, palaikyti ryšius su nacionaliniais parlamentais ir taikyti subsidarumo kontrolės mechanizmą, kuris yra labai svarbus čia. Diskusijos dėl subsidarumo ir proporcingumo dar labiau buvo praturtintos patvirtintos naujomis nuostamomis Lisabono sutartyje, kur didesnį įgaliojimai suteikti nacionaliniams parlamentams ir regionų komitetams biudžetui. Ir aišku, 2010 metų ataskaitoje bus apie tai kalbama. Noriu pabrėžti, kad 2010 metais mes jau gavome 319 nuomonių iš nacionalinių parlamentų. Um, tiek ir pagal subsidiarumo patikrinimo mechanizmą, tiek ir per politinio dialogo mechanizmą. Taigi iš tų 300, 319 nuo, 19 nuomonių daugiau, e, kiek daugiau nei 30 buvo neigiamų, tačiau mm, šiais metais e, galime pasakyti, kad jau 5 procentais išaugo nuomonių teikimo skaičius, taigi nacionalinių parlamentų susidomėjimas auga. Noriu taip pat pasinaudoti šią progą ir paminėti dar vieną klausimą, apie ką e, mes kalbėjome su panolėnė anksčiau, tai yra. Noriu trumpai pakalbėti apie tai, kaip mes norime pagerinti uh, agentūrų valdymą. Kaip žinote, e, tikriausiai yra tarp institucinė darbo grupė, kuri labai intensyviai dirba šio klausimu. Mes šią savoką pristatėme, kadangi darbas iki tol buvo nelabai gerai vertinamas valstybių narių, taigi mes dabar pasistengėme ir valstybės narės į tą procesą įtraukti. Ir aš norėčiau pasakyti, kad bendarbiavimas su Europos parlamentu ir su uh, ponios Juta Hauk vadovavimas darb, vadovavimo darbo grupe buvo puikus. Aš manau, kad tikrai analitinis darbas, kuris jau yra atliktas iki šiol, yra įspūdingas. Dabar jau artėja laikas priimti politinius žingsnius, politinius sprendimus ir aš labai tikiuosi, kad taryba aktyviau įsitrauks į šios e, tarp institucinės grupės darbą. Iš pirmininkavusios Belgijos jau buvo žingsnių tą linkme. Mes tikimės, kad pirmininkaudama Vengrija taip pat padirbės šio klausimu ir jog Europos parlamento parodo, parodytas pavyzdys, manau, paskatins visus priimti. Uh, pozityvius sprendimus ir apsispręsti jau iki daugiamečio finansinio plano tvirtinimo. Nedaugiau. Dabar mes turime 33 um, agentūrose per 6 tūkstančius darbuotojų ir 770 milijonų eurų yra skirta uh, toms agentūroms dirbti. Taigi mes kalbame apie uh, biudžeto suvaržymo, sugriežtinimo priemonės ir kalbame apie pakankamai nema, nemenką pinigų sumą. Todėl todėl būtina galvoti apie tai, kaip pagerinti šių agentūrų darbo efektyvumą. Pirmininkė, aš jau kalbėjau pakankamai ilgai, tai gal tada, jei leistės, ir sustosiu ir be abejo, aš pasistengsiu, kaip galima geriau atsakyti į jūsų ir komiteto narių klausimus. Ačiū labai, jūsų pranešimas buvo labai išsamus, jūs kalbėjote apie visą eilę temų. Noriu pirmiausia kolegiai Nibler ir kolegiai Lichtenberger, kurios yra pranešėjo suteikti žodį, tada vyks bendros diskusijos. Angelika Nibler pirmiausia. Dėkui. Ačiū labai. E, pone pirmininkė, noriu atsiprašyti komisijos e, pirmininko pavaduotojo. Mm, kad atvykau kiek vėliau, tačiau labai atidžiai išklausiau jūsų pranešimą ir norėčiau jūsų paklausti. Pranešime savo iniciatyvą dėl poveikio vertinimo e, mes taip pat nagrinėjame panašias temas. Mes pripažįstame, kad komisija per pastaruosius metus daug nuveikė, siekdama optimizuoti procedūras ir jas supaprastinti. Tačiau mes buvome paprašyti parengti nuomonę ir aš noriu paklausti, ar jūs, kaip jūs manote, ar yra galimybių supaprastinti e, poveikio vertinimo procedūras. Karin Makart pati, rengdama savo pranešimą, dar gruodžio mėnesį kalbėjo šią temą. E, tuo tarpu dar 2010 metų kovo mėnesį buvo paprašyta parengti poveikio vertinimą dėl e, mokesčių, dėl finansinių sandorių apmokestinimo, tačiau nuo kovo mėnesio niekas neįvyko. Manau, kad daugeliu poveikių, poveikio vertinimų atveju mus piktina tai, kad nevyksta jokios alternatyvios diskusijos. Dažniausia poveikio vertinime būna pateiktos dvi alternatyvos. Viena alternatyva pasiteisina 90 procentų ar 99 procentais, yra tarsi pateisinamas komisijos pasiūlymas, o kita alternatyva būna visiškai netinkama. Na ir tikrai nėra jokio jokios nuodugnios diskusijos apie kitas alternatyvas. Norėčiau, kad būtų perdota ši žinia komisijai, kad ir mums būtų suteikta teisė daugiau kalbėti apie poveikio vertinimą ir galimybės. Mes siekiame pagerinti poveikio vertinimo procedūrą ir parlamente, norime pasidalinti savo patirtimi ir keistis ją su komisija. Ačiū. Ačiū kolegė, kolegė Lichtenberger. Ačiū labai. Pirmiausia pastaba. E, kiekvieną kartą, kai išgirstu, kalbant apie išsamų įreglamentavimą, smart regulation, e, aš asocijuoju tą e, terminą su smart automobiliu, kuris, kaip žinote, yra labai nedidelis. Uh, Noriu paprašyti visų prisiminti, kad ne viskas yra veiksmingumas. Svarbu yra ir teisės. Ir kalbant apie tą um, veiksmingumą, efektyvumą. Aš žinau tam, kad tam tikras sritis ES galime ir kritikuoti ar tobulinti, tačiau pirmiausia turėtume pasidomėti, kokios teisės yra užtikrinamos. Dėl poveikio vertinimo. Vėl ir vėl išgirstu iš savo piliečių, kad nepakankamai skaidrus e, yra poveikio vertinimo autorių aspektas. Neaišku, į ką kreipiamasi, e, kaip e, ir kokiais kriterijais remiantis yra pasitelkiamos tos nuomonės ir kuriais atvejais joms suteikiamas svoris, kuriais ne, kada tos parengtos nuomonės yra integruojamos į poveikio vertinimą, kada ne. Manau, kad mes turime teisę sužinoti ir gauti atsakymus į šios klausimus. Dėl bendrijos teisės aktų perkelimo ir gyvendinimo. Aš žinau, kad komisija visada reikalauja atitikties lentelių, correlation tables. Aš visiškai pritariu tam, tačiau vis dėlto tai ne mūsų problema. Tai yra valstybių narių nenoro problema arba nepakankamo duomenų duomenų kiekio teikimo problema. Taigi problema šiuo atveju slypi valstybėse narėse, kurios nepakankamai imasi e, veiklos. Kalbant apie įgyvendinimą, mes savo rezoliucijoje pabrėžėme du aspektus. Pirmiausia, skaidrumo aspektas Aš manau, kad mes, Europos parlamentas ir Europos parlamento nariai, labai aiškiai reikalauja ir to grįžtamojo ryšio. Mums įdomu sužinoti, kiek skundų pateikta, kokios mūsų piliečių pastabos buvo. Taigi laukiame įvertinimo ir mes tam tikrų žingsnių galime imtis tik tuo met, jei sužinome, kuo baigėsi mūsų piliečių skundai, ar buvo tam tikros aplinkybės ištirtos ar ne. Tik tokiu atveju galime patobulinti visą sistemą. Na, o dabar, kalbant apie tą skaidrumą, dėje, dėje, bet turiu pasakyti, kad tam tikri kriterijai vis dar e, yra negyvendinti. Mes nežinome, kiek skundų buvo gražinta valstybėms narėms, nežinome, koks tų skundų likimas. Ir tai yra tie patys trūkumai, apie kuriuos mes kalbame ir bandomuosiuose projektuose. Kol kas nėra skaidrumo e, šioje būtent skundų teikimo e, ir grįžtamojo ryšio teikimo srityje. E, esama tam tikrų spragų pačioje logistikoje ir kol kas ne, reik, galbūt būtų galima tobulinti ir parlamento procesus. Būtų įdomu sužinoti, ar mes sulauksime kažkokio atsakymo ar ne, o jei nesulauksime, tai kodėl. Aišku, jūs galite pasakyti, kad to atsakymo mes ir nesulauksime, tada diskutuosime tą temą. Tačiau um, mes amžinai, tiesą pasakius, visą savo kadencijos laiką aš tiesiog laukiu to atsakymo ir nesulaukiu. Aš suprantu, kad ponas komisijos pirmininko pavaduotojas ne, nekaltas dėl to, tačiau vis dėlto šiuose rūmuose, šiame parlamente dažnai niekas tarsi neįvyksta dėl komisijos neveiklumo. Manau, kad šiuo atveju mes tiesiog mažų mažiausia. Um, Ką, ko reikalaujame, tai atsakymo. Dėl 38 ar 238 straipsnio ir geresnės administracijos. Aš norėčiau, kad pažeidimo procedūros būtų kodifikuotos. Manau, kad tai yra žingsnis skaidrumo link. Daugeliui piliečių susidaro įspūdis, kad čia esama tam tikros saviveiklos ir jie nelabai žino, pagal kokias taisyklės tam tikri žaidimai čia vyksta. Manau, kad būtent šioje srityje reikėtų daugiau aiškumo. Aš sulaukiu tokių reakcijų, kad esama tų um, skubių pažeidimo procedūrų, uh, Tačiau, pavyzdžiui, kai 500 kažkokį, kažkokių pažeidimų aplinkos apsaugos srityje neįgyvendinama, dažnai nepradedama jokia sutarties pažeidimo procedūra. E, norėtume sužinoti, kodėl kai kuriais atvejais ES teisės aktai yra neperkeliami, neįgyvendinami arba netinkamai įgyvendinami. Mes norėtume, kad atsakymą gautume kuo skubiau, to laukia mūsų pilietės ir piliečiai. Ir pirmiausia, kalbant apie ES bandomuosius e, projektus, kai tarsi ieškoma atsako iš valstybių narių pusės. E, šiuo, šiuo atveju situacija tokia, kad mes tiesiog kabome ore nesulaukę atsakymo Man, mane informavo, kad vienas ar kitas skundas buvo pateiktas, o tada nesulaukiau jokio atsakymo, to skundo, koks tas skundo likimas turime numatyti tam tikrus reikalavimus Taip pat e, turime užtikrinti, kad pilietės ir piliečiai pateikę skundus komisijai būtų nuolat informuojami apie tai, koks jų skurdo likimas. Mes neturime žinoti, kad Jozefas toks ir toks kreipėsi į komisiją ir jos skundas dabar yra tokioje ar tokioje fazėje, to mums nereikia. Tačiau tam piliečiui, kuris pateikė tą skundą, tam tikrą informaciją apie jo skundo likimą yra reikalinga. Mes e, neturėtume kalbėti tik apie spėliones e, ar tam tikras prognozes, tačiau mums reikalingas didesnis teisinis tikrumas ir būtų labai džiugu, jei pasistumėtume į priekį šioje srityje. Aš e, jūs vertinu kaip labai atvirą žmogų ir aš tikiuosi atsakymą per artimiausius metus. Ačiū kolegė Volis. Ačiū pirmininkė, ačiū komisijos nariai už jūsų labai išsamų pranešimą. Puiku, kad atvykote čia. Aš norėčiau vieną klausimą jums pateikti, kurio neminėjote savo kalboje. Jūsų pirmtakas, pirmtakė komisarė Valstrom pradėjo tokią praktiką, kad ES teisės aktus prieš prieimant reikia parengti taip, vadinamai, taip vadinamąją santrauką piliečiams. Tada piliečiai daug lengviau viską supranta ir e, žino, reikia imtis veiksmų ar ne. Man dabar neaiškus tos tvarkos likimas. Būčiau dėkinga, jei galėtumėte patvirtinti, kad ji ir toliau tęsis ir dar aiškios, aiškesnė bus. Rapkai, bitte. Rapkai. Ich will Labai trumpai noriu sureaguoti į kolegės Lichtenberger e, pasisakymą. Tikrai nenoriu paprieštarauti, tačiau noriu daugiau aiškumo. Taip pat e, norėčiau sureaguoti į kolegės Nibler mintis atitikties lentelės. Taip, tai yra ir mūsų problema. Aš žinau, žinau, žinau, ką tu apie tai manai, tačiau turime visi e, sutarti aiškiai. Mes esame teisės aktų leidėjai ir jei esame tam tikrų spragų, tai turime imtis tam tikrų veiksmų. Tiesą pasakus, nežinau ką, tačiau negalime sakyti, kad jos kažko nedaro, tai mes taip pat nieko nedarysime. Čia turime susitarti dėl savokų aiškumo. Kitas dalykas Aš pastebiu, kad tas išsamusis reglamentavimas ir veiksmingumas yra vėlgi keblus klausimas. Eva kalbėjo apie tai, kad veiksmingumas dar nėra viskas, tačiau aš manau, kad veiksmingumas yra viskas. Manau, kad veiksmingumas ir išsamusis reglamentavimas nėra tie patys dalykai, tai yra relatyvios savokos. Aš žinau, kad kalbos vartosenoje dažnai tarsi teigiama, kad kuo mažiau, tuo veiksmingiau. Tačiau reikia aiškiai pasakyti, ko aš noriu ir tada pasirinkti patį paprasčiausią kelią. Taigi tą klausimą norėjau išaiškinti. Dabar dėl poveikio vertinimo. Ir dėl Nibler pranešimo projekto. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad man tas projektas tikrai patinka, jis yra geras, tačiau yra dalykų, į kuriuos turime atkreipti dėmesį. Pirmiausia, galbūt tai susijęs su mano paties perspektyva. Aš tikrai abejoju, ar esama visiškai absoliučiai absoliutaus nepriklausomo poveikio vertinimo. Kaip e, įmanoma būti visiškai nepriklausomu nuo bet kokios įtakos, jei e, daromas poveikio vertinimas. Aišku, e, nereikia duoti tam tikrų nurodymų toms institucijoms, kurios atlieka poveikio vertinimą. Tačiau e, gali būti ir tokia situacija, kai sulauksime penkių skirtingų poveikio vertinimų. Ir e, kai kuriais atvejais galima tiesiog užduoti savo klausimą, kas užsakovai ir tada suprasime, kodėl tie poveikio vertinimo poveikio vertinimai tokie skirtingi. Taigi, kalbant apie tą nepriklausomumą, tai yra labai sudėtingas dalykas. Vienaip ar kitaip, poveikio vertinimas niekada neturi priversti teisės aktų leidėjo vienaip ar kitaip elgtis. Manau, kad mes esame teisės aktų leidėjai ir mes neprivalome teisintis. Mes imame paslaugas iš paslaugų teikėjų atliekančių poveikinimą. Turime labai aiškiai tą dalyką suvokti. Kartais pasigirsta keiščiausių apsipynusių istorijų, kad pats parlamentas daro poveikio vertinimą arba kažkokią parlamento agentūrą. Aš labai atsargiai kalbėčiau apie tokius dalykus. E, kartais kalbama apie fondus, e, apie fondus, kurių valdyboje galbūt sėdi parlamento narys. Taigi turime į labai daugelį dalykų atkreipti dėmesį. Na ir baigdamas noriu atkreipti jūsų dėmesį į dar vieną dalyką. Ta pastraipa, kur kalbama apie e, kaštų neutralumą galų gale visą laiką taip nutinka, kad tų pinigų galbūt neužtenka ir mes neturime iš anksto įsipareigoti. Turime nepamiršti pačių svarbiausių dalykų. Ponas komisijos narys viešėjo mūsų viename iš posėdžių ir aš tuo met jam išsakiau savo nuomonę, ne, nekritikuodamas jį, tačiau aš kalbėjau apie kolegą Rolį, kuris yra pramonės komiteto pirmininkas ir aš manau, kad tokiais atvejais mes turėtume galbūt kreiptis į mokslininkus ir aišku, tai kainuos. E, buvo kreiptasi į komisiją ir kažkas, kieno pavardės aš dabar nežinau, taigi tas kažkas pateikė savo nuomonę, ji buvo e, atsidūrė ir žiniasklaidoje, taigi ten buvo pasakyta, kad parlamentui suteikiamas didesnis finansavimas, tačiau tai yra komisijos pinigai. Taigi, jei mes priimame sprendimą, kad mums reikalingas tam tikras finansavimas, tai reiškia, kad jis mums yra reikalingas. Mes turėtume labai aiškiai kalbėti ir jei mums reikia tam tikrų pajėgumų, tai mes turime juos turėti, nes būtent mes priimame sprendimą, ko mums reikia, kokių pajėgumų mums reikia. Taigi aš manau, kad ponios Angelikos e, Nibler pasiūlymas yra geras, galbūt kai kuriais atvejais galima um, pakeisti patį akcentavimą ir tiesiog atsisakyti tam tikrų iliuzijų. Ačiū, kolegė Vikstram. Tack, herr ordförande, och jag vill också framföra ett varmt tack till kommissionären. Ačiū pirmininkė, aš irgi norėčiau šiltai padėkoti komisijos nariui, kuris pateikė mums tikrai labai uh, į įdomius paaiškinimus dėl kolegų pateiktų tekstų, kurie labai mm, palengvins mūsų darbą. Noriu labai padėkoti poniai Nibler, kuri atsižvelgia į daugelį mano išsakytų pastabų savo tekste. Uh, kalbant apie poveikio įvertinimo studijas, aišku, labai svarbu, tai turėti omenyje, kai komisijos yra siūlomos direktyvos ar jų pakeitimai. Labai svarbu, kad viskas būtų labai skaidru, kad piliečiai Europoje suprastų, kas vyksta visose institucijose. Taigi, manau, kad turėtumėm skelbti savo darbo rezultatus viešai. Manau, kad procedūra taikoma direktyvoms, kuri būtų skaidri, būtų labai svarbi, kad būtų galima išspręsti visus tuos susirūpinimą keliančius klausimus. Taigi, tokiu būdu mes galėtumėm dar labiau sustiprinti tą poveikį, kurį darome. Pone Nibler siekia, kad būtų supaprastintas teisėkurnis ir administracinis darbas. Tai yra itin svarbu. Kalbame apie atitinkamą pro, e, principą, e, kuris leistų supaprastinti visą darbą mūsų ekonomikai ir duotų naudos. Labai svarbu, kad būtų pasiekta užsibrieštų tikslų. Taigi, Renibler, aš norėčiau pasiūlyti štai ką. Manau, kad kai kalbame apie poveikio įvertinimą, labai svarbu būtų um, numatyti atskirą taisyklę smulkiam ir vidutiniam verslui būtent, kad smulkiam ir vidutiniam verslui sąlygos būtų sukurtos palankesnės. Labai svarbu, kad mes galėtumėm realiai įvertinti te, priimamų teisės aktų poveikį. Tai įtin aktualu mano valstybei. Galbūt būtų galima galvoti apie atitinkamos agentūros skūrimą, kuri vykdytų šią funkciją. Manau, kad pranešėja e, teisingai teigia, kad reikalinga užtikrinti poveikio įvertinimo už e, nepriklausomumą. Galbūt būtų mm, sunku vis tik tai galvoti apie kažkokią vieningą organizacinę struktūrą. Aš nenorėčiau pernelik ilgai išsiplėsti, tačiau noriu pasakyti, kad yra atitinkamos taisyklės, kurios yra taikomos personalui, kad e, jis būtų nepriklausomas. Ir manau, kad kai eina kalba apie parlamento kasdieninį darbą, būtent reikia užtikrinti visišką nepriklausomumą ir aukščiausio lygio kompetenciją. Labai svarbu, kad būtų palengvinta galimybė gauti informaciją. Be abejo, yra tam tikros studijos tyrimai, kuriems reikalingas atitinkamas personalas, be abejo. Tačiau galbūt būtų galima kažkaip tai parlamentinėme darbe bent jau tam tikrą bazinę darbo dalį siekti supaprastinti. Uh, galime, pavyzdžiui, pažiūrėti į kai kurių valstybių narių pavyzdį. Manau, kad mūsų laukia didžiulis darbas. Ir būtina be abejo pasiverti, kiek tas darbas kainuos. Todėl galbūt kai kurių sąlygų supaprastinimas, sušvelnimas palengvintų taip pat ir uh, valstybės tarnautojų dirbančių šioje srityje darbą. Manau, tokiu būdu mūsų vidinės tarnybos galės lengviau atlikti savo darbą ir suteikti geresnę pagalbą mums. Taigi labai svarbu, aišku, būtent pasiremti geromis žiniomis, tai yra kompetitingai surinkta informacija ir taip pat, aišku, galvoti apie tai, kad pernelyg nebūtų švaistoma viskas. Kolegos, manau, būtent tai ir išryškino tuos elementus, kurie leis mums atlikti savo darbą daug geriau. Puikus pranešimai, dėkoju už juos. Tema. Ačiū labai savo ruoštų. Kalbėdamas apie poveikio vertinimą pritarčiau kolegiams ir kolegoms ir reaguodamas į ponios Vikstram pasisakymus, aš visiškai pritarčiau fondų idėjai. Aš pats e, keletą metų dirbau e, fonduose ir e, puikiai sutariau su kolegomis. Aš manau, kad vis kas šiame parlamente, kas stiprina administraciją, tas silpnina pačius parlamento narius. Būtent todėl fondo steigimas būtų paprastesnis. Kalbant apie prekių ženklų direktyvą, aš keliolika mėnesių laukiau poveikio vertinimo. Uh, Nežinau, ar tai buvo susijęs su administracija ar ne, tačiau apie tai galima uh, diskutuoti. Na, o kalbant apie atitikties e, lenteles, turiu pasakyti, kad pirmininkaujanti Vengrija kreipėsi į mus prašydama imtis tam tikrų veiksmų. Uh, Kalbant apie tarp institucinį bendradarbiavimą, tarp, tarp institucinio bendradarbiavimo aktą, kuris buvo parengtas e, prieš keletą metų, tuomet dar nebuvo Lisabono sutarties, o dabar yra sukaupta daug e, patirties patobulėjo skaidrumo procedūros pirmojo svarstymo metu. Yra daug dalykų, kurie pasikeitė. Ir apie atitikties lenteles dabar galime kalbėti tai daug paprasčiau, jei svarstysime šį klausimą kartu su kitais klausimais, kaip e, pasiūlymų paketą. Turėtume tarybai aiškiai pasakyti, kad būtų daug paprasčiau, jei kalbėtume ne apie atskirus aspektus, tačiau apie visą pasiūlymų paketą. Būtų įdomu, ką komisija mano šiuo klausimu. E, kita mano pastaba nesusijusi su darbo atverkė, tačiau susijusi su kitu uh, dalyku. E, darbuotojų statutas. Komisija teiks kažkada pasiūlymą susijusiu su darbuotojų statutu. Tačiau noriu būtent pabrėžti, tas, ką reiškia tas kažkada, kada. E, tiek profsąjungos, tiek mes laukiame atsakymą, ar gal komisijos pirmininko pavaduotojas galėtų dabar atsakyti mums į šį klausimą, galbūt galėtų pakalbėti apie techninės šio klausimo svarstymo galimybės. Uh, aukšto lygio ekspertų grupėje, kurioje dalyvavo ir Egmontas Štoiberis. Aš taip pat buvau pakviestas ten pakalbėti apie teisės aktų įgyvendinimą. Ir toje darbo grupėje vėl ir vėl iškilo du kritikuotini klausimai. Pirmiausia, e, per e, didelis e, ir per kruopštus teisės aktų įgyvendinimas nacionaliniuose parlamentuose. Aš pateiksiu pavyzdį iš savo e, tėvynės. Didžioji koalicija e, dvi kadencijas e, valdžiusi Vokietija nustatė, kad daugeliu atveju buvo tiesiog persistengta ir kartais tiesiog neįgyvendinama tai, kas reikalinga, tačiau per kruopščiai įgyvendinami tam tikri kiti dalykai. Būtų svarbu, jei atvirai apie tai kalbėtume, jei kalbėtume apie tai, kad kai kuriais atvejais biuro, dėl biurokratinių barjerų uh, Čia kalbėsiu ir apie nediskriminavimo direktyvą. Taigi dėl kai kurių e, barjerų tam tikri teisės aktai yra neįgyvendinami. Pavyzdžiui, 25 procentai teisės aktų yra perkeliami į te, nacionalinius įstatymus, tačiau jie yra tiesiog nereikalingi jais niekas negali pasinaudoti. Taigi turime iškelti naują problemą, turime kalbėti apie tai, kad ES teisės aktai nereikalingai apkrauna nacionalinės institucijas. Noriu, matau, kad užduota labai daug klausimų, noriu palinkėti sėkmės pirmininko pavaduotojui atsakant į visus klausimus. Ačiū. Uh, <laughs> uh, Ačiū. Klausimai labai aktualūs ir pirmiausia bendro pobūdžio pastaba, kad mes komisijoje ir aš pats noriu pasakyti, kad labai vertinu jūsų bendradarbiavimą ir jūsų teigiamą spaudimą gerbti Europos teisę, perkelti teisės aktus skaidriai ir veiksmingai. Kadangi jei skirtingai taikysime Europos teisę, tuomet kils problemų. Kaip dažnai pastebėjome ir labai aiškiais klausimais, pavyzdžiui, kaip vieninga rinka, iš pradžių nepradedant vienodai gyvendinti teisės aktų po to būna problemų. Ir aš džiaugčiausi galėdamas e, vėl ateityje su jūsų komitetu padiskutuoti šio klausimu ir surasti sprendimą. Dėkoju už ponios Nibler komentarus ir jos e, pastangas įdėtas į pranešimą. Ji išstudijavo visas procedūras iš visų kampų. Taip pat dėkoju už pavyzdžius, kuriuos jį pateikė, nes manau, kad tikrai juos perduosiu komisijai ir perduosiu jūsų nuomonę, kalbant apie konkrečius pa klausimus, pavyzdžiui, vartotojų teisės ir taip toliau. Klausimas dėl alternatyvų taip pat yra labai tikslus jūs esate teisūs. Kartais reikia kalbėti apie profesionalumą ir psichologinius aspektus. Kartais, kai parengi, ką nors, kas tavo galva yra geras dalykas, labai sunku atsižvelgti į kritiškas pastabas ir, ir tą produktą keisti. Tačiau suprantu, kad kai kuriais atvejais tai galėtų pasitarnauti kaip veidrodis atspindintis teisės akto kokybę. E, toks metodas gali, aišku, padėti išryškinti tiek pliusus, tiek minusus galimo vertinimo. Kalbant apie kokybės gerinimą, tai sutinku su jumis. Mes šį e, procesą pradėjome prieš keletą metų. Anksčiau, kaip žinote, jis nebuvo taikomas ir reakcija iš visuomenės, iš tarnybų ir jūsų uh, labai aiškiai parodė, kad reikia tobulėti, reikia teisės aktus sukurti protingiau, kad jie neprivestų prie nenumatytų pasiekmių. Ir, aišku, reikia vengti situacijų, kai dėl tam tikrų visai nereikšmingų detalių Europos projektai buvo pajuokiami ir kritikuojami. Tai pakenkia Europos pagrindinėms idėjoms. Taigi be abejo komisijos, o taip pat ir visų mūsų užduotis yra pagalvoti, kaip pagerinti savo teisės aktus. Ir, o kalbant apie poveikio vertinimo valdybas, tai žinau, kad Tai yra ilgalaikė diskusija. Šį klausimą ir su ponu Lansaro aptarėme. Kalbėjome apie biudžeto jų biurą. Manau, kad kalbant apie dabartinį darbo metodą, jūs jį puikiai žinote. Pasiūlymas yra pateikiamas ir tada labai rimtai komisijoje atliekamas poveikio vertinimas, o tada komisija nusprendžia patvirtinti pasiūlymą ir perduoti jį teisėkros institucijai. Tačiau jūs teisingai pastebėjote, kad teisėkros proceso metu, ir kaip ponas Rapkai sakė, jūsų teisė yra teikti mm, pakeitimų pasiūlymus, jie yra, kartais yra gana aktualūs ir todėl Būtų puiku ir tada atlikti poveikio vertinimą, nes kartais pakeitimai yra taip toli siekiantis, kad jie gali net pakeisti pagrindinės poveikio vertinimo išvadas arba net bendrą pasiūlymo filosofiją, pagrindą. Taigi būtų gerai, jeigu parlamentas taip pat galėtų atlikti savo siūlomų pakeitimų poveikio vertinimą. kaip sakėte, ir čia grįžtu prie pono Rapkai pasisakymo, ne, nelengva įsteigti tokią valdybą, kadangi labai svarbu atsižvelgti į ekspertų nešališkumą, tokių ekspertų nelengva surasta, kadangi ekspertai prieš tai yra dirbę tam tikrose įmonėse, studijavę tam tikrose universitetuose, taigi labai sunku rasti tikrai nešališką ekspertą. Tačiau galiausiai taip pat reikia padaryti ir politinį pasirinkimą. Apsvarstyti visus pliusus, visus minususus. Ir priimti politinį sprendimą. Dėl didesnio skaidrumo. Tikiuosi, kad gairių skelbimas ir galimybė nuspėti, ką ir kada komisija ketina daryti, tikrai padidins tą skaidrumą. Taigi visuomenė, o taip pat ir Europos parlamentas yra pirmoji instancija šiame procese. Ir jūs būsite informuojami ne tik apie poveikio vertinimo išvadas, bet iš anksto žinosite, kada norėtume pradėti konsultaciją su visuomenė, kaip tai darysime, ar per žalį, ar per baltąją knygą ir kada norėtume vykdyti poveikio vertinimą, bei kada ketiname tvirtinti pasiūlymą. Taigi procesas bus daug nuspėjamesnis ir skaidresnis, tikiuosi, jis leis patobulinti e, poveikio vertinimo kokybę ir padidins mūsų to vertinimo sistemos skaidrumą. Pritariu poniai Neibler, kad smart automobiliai yra maži, jie tikrai netiktų nei man, nei ponui Rapkai, mes juos neįtilptumėm. Mums tikrai reikia didesnių automobilių. Tačiau manau, kad tas pavadinimas smart šiame kontekste uh, reiškia, kad reikia veikti veiksmingai, kad priemonės turi būti e, skirtos konkrečiai tam tikslai ir jam pasitarnauti ir atsižvelgti į naujausias technologijas ir dizainą. Norime tas charakteristikas perkelti ir Europos teisės aktus, kad, kad jie turėtų visus šituos protinguosius ingredientus. Ir Čia, sakyčiau, mes mokomės visą laiką, nes iš pradžių poveikio vertinimo apskritai netlikinėjome. Po to suvokėme, kad reikia iš visų pusių išnagrinėti pasiūlymą, koks bus kainų poveikis, koks bus poveikis aplinkai, kokią socialinę dimensiją turi šis pasiūlymas, ar jis padidins nedarbą ar ne, kokį poveikį jis turės konkrečiam sektoriui, kuriam jis yra skirtas. Ir manau, dabar mes tikrai plečiame apriepti taikymos rytį ir stengiamės apriepti visus aspektus šiame vertinimo procese, kad rezultatų geresnių pasiektume. O jei kalbėsime apie pažeidimų skaidrumą, ir čia žinau, ponė Lichtenberger labai uh, domisi šiuo klausimu. Mes visiškai sutinkame, kad reikia užtikrinti, kaip galima geresnį Europos įstatymų perkelimą, kadangi tai yra absoliutus, absoliuti sąlyga sėkmingam Europos integravimui ir teisinėms turės, turi svarbes teisinės pasiekmes ES ir Europos integracijai. Mes kaip komisija taip pat atsidūrėme situacijoje, kai turime visą laiką ieškoti labai delikataus balanso. Aišku, iš vienos pusės turime atsižvelgti į Europos Teisingumo teismo precedentų teisę. Taip pat diskutuoti ir dirbti su valstybėmis narėmis, galvodami, kaip ištaisyti galimus trūkumus Europos teisės perkelimo procese. Be to mes galvojame, kaip veikti kaip galima veiksmingiau ir greičiau. Taigi mes tikrai bandome pasinaudoti neoficialiais kontaktais, kuriuos turime ir naujomis priemonėmis, pavyzdžiui, pilotiniais projektais, kad išspręstume klausimą prieš, prieš pradėdami teisinį vykdymo procesą. Ir turiu pasakyti, kad mūsų patirtis su ES bandomaisiais projektais tikrai yra labai teigiama o Europos teismo ir, ir dalis tų atvejų pasiekiančių Teisingumo teismą tikrai yra labai nedidelė ir tikrai tikiuosi, kad valstybės narės ateityje daug greičiau ir geriau įgyvendins Europos teisę. Kalbant apie informaciją, ir aš puikiai suprantu, kad jums labai svarbu gauti tikslę informaciją apie tai, kas vyksta šioje srityje. Taigi, met, paskutinė metinė ataskaita patvirtina, kad komisija ir toliau teiks detalę informaciją apie Europos teisės įgyvendinimą, taip pat reikiamus veiksmus, problemas. Ir nuo šių metų taip pat bus įtraukta informacija apie skundų apimti pagal naują registracijos sistemą, taip pat e, apie tas bylas, kurios bus nagrinėjamos. Mes su ponu Lėnė esame pasiekę susitarimą šiuo klausimu, kad komisija teiks Europos parlamentoj informacijos santraukas šiuo klausimu. Taip pat svarbu pasakyti, na, reikia numatyti, kada galima objektyviai informuoti jūs tada, kai iš tikrųjų yra problema. Nes mes gauname skundą ir tada turime nustatyti, ar egzistuoja reali problema, nes kartais nežinome tikros situacijos, užtrunka, kol surenkame visus išaiškinimus. Reikia mums būti labai tiksliems. Ir mes norime jums pateikti patikimą informaciją ir, ir, ir tam mums reikia pagristų nuomonių. Mes turime būti tikri, kad bent iš komisijos pusės požiūrio buvo pažeista Europos teisė. Šis etapas yra sudėtingas, nes labai dažnai neturime labai aiš, aiškios, aiškios situacijos aiškaus situacijos su, suvokimo. Toliau pereinu prie ponios Volis, Volis klausimo. Jos klausimas buvo tikrai labai geras. Manau, kad labai svarbu ir toliau informuoti piliečius. Ir ne tik piliečius, bet net ir kitus, kitas institucijas, nes kartais teisės aktas yra toks sudėtingas, kad net pati komisija sunkiai jį supranta. Taigi mes turime aiškinti piliečiams, e, su kuo susijęs tas ar anas teisės aktas, e, teikti jiems santraukas, kodėl ir kaip mes teikiame šį pasiūlymą. Mes dabar aš pasidomėsiu, kokie yra naujausi pokyčiai šioje srityje, bet mes tikrai ir toliau te, teiksime Mm, vartotojų draugišką, draugišką formą teiksime gyventojams informaciją. Taip pat mes svarstome apie galimybę įdėkti dar piliečiams patogesnę sistemą. Matau ponę Vikstrom ir ieškau jos klausimo. Skaidrumo klausimas. Skaidrumo klausimą iš dalies jau atsakiau, atsakydamas į ponios Lichtenberg klausimą, bet ponia Viktrom paminėjo ir supaprastinimą. Vakar ilgai diskutavome šiuo klausimu komisijoje. Kaip pasiekti supaprastinimo klausimą? tiek teikiant teisėkros pasiūlymus, tiek įgyvendinant programą ir ką galime padaryti komisijoje, kad supaprastintume procedūras. Manau, dabar yra ta auksinė proga, kada galima įdėkti kažką naujo šioje srityje. Nes jei pažvelgsite į įprastinę problemą supaprastinimo srityje, pamatysite, kad reikia ieškoti pusiausviros tarp kontrolės ir procedūrų. Ir labai dažnai, kai bandome supaprastinti procedūras, sakykime, gyvendinant programas, atsitrenkiame į finansinio reglamentavimo sieną. Nes jeigu norite gauti finansavimą, tuomet reikia atlikti įvairiausios kontrolės. Ir čia net kalbu ne tik apie mus, bet ir tuos, kurie pasinaudoja mūsų programomis. Esu tikra, kad išgirsite tą patį nuvykę į savo šalis. Dažnai sakoma, kad prašau duokit mums. Sutinka žmonės, kad net ir mažesnis būtų finansavimas, bet kad tik tos taisyklės būtų supaprastintos. Ir tai, tai tiesiogiai susijęs su tuo, ką sakėte apie mažas ir vidutinės įmonės. Kadangi dabar mes įdėgiame, e, pristatome vieningos rinkos aktą ir čia svarbu laikytis jūsų pasiūlyto principo. Pirmiausia, pagalvoti apie mažus dalykus, nes koksgi procentas MVI veikia vienoje bendroje rinkoje, pamatysite, kad tas procentas yra didelis, nes Bet, bet, bet šios įmonės veikia tik savo šalise, nes jeigu airijos įmonė nori teikti paslaugas Prancūzijoje, tuomet yra didžiuliai apribojimai. Taip pat yra ir ataskaitų teikimo prievolė, kuri yra ta pati Siemens, sakykime, koncernui ir mažytiai įmoniai kuriai tai labai apsunkina gyvenimą. Todėl reikia ieškoti protingesnių būdų, kaip e, priderinti įstatymus MVI poreikiams ir kaip atskirti didelės įmonės, kurioms iš vienos pusės, pusės visai ne problema susidoroti su tomis sudėtingomis taisyklėmis ir kurios ir taip jau veikia daugelie šalių apie tai reikės pagalvoti ir kalbant apie naują daugia, daugiametę finansinę sistemą ir kontrolės mechanizmus, kurie be abejo yra labai svarbus, bet neturėtų apkrauti per daug įmonių pečių. Ponas Rapkai kalbėjo apie įstatymų veiksmingumą, koreliacinės lentelės ir nešališkumą. Aš ir savo asmenės patirties galiu pasakyti, kad visiškai su jumis sutinku ir galiu patikinti, kad mes neturime jokių pinigų tam, kuriuos galėtume skirti ir tokių dalykų tikrai nesiūlysime. Žinome, kas už pinigus atsakingas Bruselėje ir buvo labai geras mums pateiktas priminimas dėl to praėjusi gruodį. Taigi tikrai jau par, Europos parlamentas turės nuspręsti, kaip finansuojama bus ši veikla ir kokia forma ji bus vykdoma. Dabar paskutiniai klausimai, kuriuos pateikė ponas Lėnė. Tarp institucinis susidarimas dėl geresnės teisėkuros, tas požiūris, kurį ką tik apibrėžė ponas Lėnė, na, jeigu turėsim pakankamą bendrą pagrindą peržiūrėti šį susitarimą, tai būtų puiku, nes Tam tikri klausimai, esu tikras, turės būti aptarti, pavyzdžiui, mūsų išsiskyrusios nuomonės dėl peržiūrėtų teisės aktų, e, tam tikrų valstybių narių poziciją dėl koreliacinių lentelių ir taip toliau. Man atrodo, būtų labai naudinga e, preliminariai padiskutuoti apie šiuos klausimus, nes jeigu pasieksime sutarimo, tuomet ateityje e, sukursime geresnę sistemą, nes net jeigu Iš tikrųjų, pasirašant šį susitarimą buvo labai geri ketinimai, bet dabar patiriame pasiekmes. Tikrai būtų naudinga, jeigu surastume bendrą poziciją, bendrą nuomonę pasiektume, nes juk geresnis teisės aktų prieimimas ir reglamentavimas yra labai svarbi mūsų gyvenimo dalis. Labai svarbu ypač atsižvelgti į biudžeto diskusijas ir apie pasiruošimą daugiamečio finansinio plano diskusijoms šiais metais. Mus labai svarbu be abejo galvoti apie tuos klausimus, diskutuoti, aišku, ir žiniasklaidos dėmesio didžiulio susilauks. Uh, dėl to žiniasklaidos dėmesio mes labai mastome, kaip, kaip spręsti tuos klausimus. Mes jau dabar žinome, kad tik tai 5,7 procentai ES biudžeto yra skirta administracinėms išlaidoms. Vis tik tai tai yra labai jautrus klausimai ir, ir labai atidžiai stebimi e, yra ir nacionalinių politikų, ir žiniasklaidos Be abejo, komisija norėtų um, pateikti naują pasiūlymą dėl daugiamešio finansinio plano iki birželio pabaigos. Be abejo, administracinė biudžeto dalis bus labai atidžiai išanalizuota ir, ir iki tada jau bus aiškios visos mintis, ką toliau daryti. Toliau kalbant apie tvarkarašius, dabartinis atlyginimų metodas galioja iki 2012 metų. Noriu patikinti Jūs, kad nelauksime iki tada. Be abejo, procesas turi vykti lygiai grečiai ir mes turėsime galvoti, kaip tai padaryti geriausių būdų. Aš ateisiu čia pas Jūs su dideliu norų surasti tinkamą metodą, nes noriu išvengti uh, to nemalonaus laiko, nemalonios tos patirties, kokia buvo prieš šio dabartinio metodą įvedimą, kiek buvo visokių diskusijų dėl indeksacijos ir taip toliau ir taip toliau. Manau, kad mums reikalingas toks tinkamas, priimtinas ir jums ir piliečiams metodas, kuris išspręstų visus šios klausimus aiškiai. Žinom, kad šį metodą formavome didžiausios ES plėtros metu todėl buvo daug įvairiausių idėjų svarstoma. Galų gale buvo apsispręsta dėl atlyginimų metodo, kuris susijėjo atlyginimus ES valstybių e, kuris susijo atlyginimus e, valstybės pareigūnams dirbantiems ES e, institucijose su, e, ašto, su aštuonių valstybių narių, kurios atstovauja 67 procentus ES lygio valstybės tarnybos atlyginimais. Taigi jau tas, laikotar, jau tas metodas naudojamas kurį laiką ir be abejo mm, su laiku keičiasi sąlygos uh, Dabar situacija yra pasikeitusi daugeliu aspektų, todėl turime labai atidžiai išanalizuoti sistemą ir pasiūlyti kažką, kas būtų visiškai priimtina ir patikima, atsižvelgianti daugiametį finansį planą. Tikiuosi, kad tuo met įvyks geros diskusijos šio klausimu. Tai yra normalus teisėkurnis procesas, todėl mums reikės jūsų palaikymo mūsų pasiūlymui, taip pat ir tarybos pritarimo. Ir dar, jeigu leistumėt, dar vieną sakinį norėčiau pasakyti šiuo klausimu. Kartais, kai skaitau laikraščius, labai dažnai žiniasklaidoje yra išryškinami tik tam tikri ekscesai, tik tam tikri nemalonūs dalykai. Tad ne visuomet matosi, kad esminė reforma buvo padaryta 2004 metais. Būtų gerai galbūt pateikti skaičius tikslius, kiek yra sutaupyta pinigų įvedant žemesnės kategorijas, numatant darbų, pagal sutartis laikinas dirbančių darbuotojų variantą, taip pat koreguojant įmokas į pensijų fondus ir taip toliau. Taigi iš tikrųjų labai daug kas yra padaryta. Ir tai, kas yra daroma dabar e, valstybių narių e, vyriausybės valstybių, keičiant savo valstybės tarnybos nuostatas. Atrodo, tarsi ES tai nevyksta, tačiau reiktų akcentuoti tai, kad visą tai mes padarėme jau seniai, 2004 metais, visą tai buvo numatyta į ateitį ir tie sutaupimai buvo padaryti. Na ir pabaigai dėl e, beribio teisės aktų tobulinimo Ponas Lėnė apie tai kalbėjo, apie tą bereikalingą tobulinimą, kas yra tik našta. Mes tikrai nelabai, nori, nelabai mėgstame tuos žaidimus, kad e, visą laiką yra sakoma valstybėse narėse, kad na, jeigu viskas yra gerai, tai be abejo tai yra nacionalinės valdžios nuopelnas, jeigu kažkas blogai, tai aišku grumuojama kumščiu Briuseliui. Ir jeigu tik tai kažkas tai nemalonaus, uh, aišku, reikalinga padaryti valstybę, tai be abejo nacionaliniai politikai teisinasi, suprantat, jeigu tai bus mūsų sprendimas, tai bus labai sunku tai prastumti dabar ir mes tiesiog pasakome, kad yra tokia prievolė atkeliaujanti iš Briuselio, kad reikia perkelti uh, tą ir tą teisės aktą ir todėl reikalingi priimti tie ir tie teisės aktai nacionalinių lygmenių, nors labai dažnai po to pačiu skėčiu yra prastumiami ir nacionaliniai teisės aktai, kurie neturi nieko bendro su tuo europiniu teisės aktu tiesiog yra bandama prisidengti to, to ES teisės virš valstybinių tos lietsargių. Ir Manau, kad reikėtų vis tik tai rasti būdų išdiskutuoti šios klausimus su nacionaliniais parlamentais, kuomet mes žinome, kad vyksta tokie dalykai. Mes kalbame apie tai, mes e, stengiamės su nacionaliniais parlamentais palaikyti ryšį šio klausimu. Mes bandysime ir daugiau padirbėti tuo klausimu. Mes bandysime uh, atlikti tuos taip vadinamus būklės patikrinimus, tinkamumo patikrinimus kiekvienoje srityje, e, kur priimame teisės aktus ir aš manau, kad tokiu būdu mes rasime tam tikrų anomalijų, kurios galbūt ne visuomet etiškai e, prijungiamos prie europinių teisės aktų perkelimo procedūrų į nacionalinės darbo tvarkės. Ačiū labai dar, ponia Lichtenberger. Aš turėčiau mažą prašymą. Į vieną mano klausimą neatsakyta. Aš klausiau, ar nebūtų protinga numatyti sutarties pažeidimų kodifikuotą versiją. Nibler norėtų pasisakyti ar ne? Ne? Tada komisijos narys atsakys į klausimą, tada persimėm kitų darbo atvarkės punktų žodis komisijos nariui. For, for, for Ačiū už šį klausimą. Į šį klausimą nelengva atsakyti. Be abejo, mes dar ieškome būdų, kaip efektyviausiai padirbėti šiuo klausimu. Reikia reikalinga atitinkama procedūra, kuri padėtų tinkamą nuomonę suformuoti, atitinkamai iš teisingumo teismo, kad atkeliautų nuomonė tinkama to klausimu. Ir ateitie reikėtų galvoti apie spartesnės procedūras, nes dabar dažniausiai yra dviejų žingsnių principas taikomas. Visų pirma, uh, komisija, po to teisingumo teismas nusprendžia, kad yra kažkokia tai problema, o tada jau aišku reikia priimti kažkokias tai sankcijas, baudas. Lisabono sutartis dabar mums suteikia kitą galimybę judėti greičiau. Ir mes e, ketiname šią galimybę pasinaudoti kaip galima dažniau. Kol kas Galime kalbėti apie tai, kaip šis procesas iki šiol yra mm, naudotas ir kiek būtų galima jį panaudoti ir plačiau. Ačiū labai už diskusijas ir už pranešimą. Perėsime prie kito darbo atvarkės punkto, tai yra 34-asis nepriklausomo poveikio vertinimo užtikrinimas. Angelika Nibler. Um, Kredito reitingavimas Regner. Um der, uh, im Ekon äh, komitete Volfas Klincas pateikė pasiūlymą ir e, šio pasiūlymu siūloma geriau reguliuoti reitingų agentūrų veiklą. vyksta viešos konsultacijos, tiksliau pasakius, jos baigėsi, kadangi tai yra pranešimas savo iniciatyva. Tai mano pastabos bus visiškai trumpos. E, Volfas Klincas apie kai ką kalbėjo ir aš noriu e, patikslinti kai kuriuos svarbius aspektus. Man svarbu juos pabrėžti. Pirmiausia, svarbi stipresnė konkurencija. Ir e, svarbiausia yra tai, pirmiausia, aš siūlau užtikrinti, kad daugelis nežinomų tarsi reitingų agentūrų nacionaliniu lygmeniu būtų sustiprintos. E, tikriausia, aišku, nepavyks to padaryti per vieną dieną, nes yra daug didelių žaidėjų, tačiau turėtume pasistengti sustiprinti būtent mažasias reitingų agentūras. Taip pat reikėtų siekti įsteigti atvirą Europinę reitingavimo agentūrą, nes būtent šioje srityje esama spragų, mums reikėtų stengtis, kad agentūra būtų nešališka, jei tai įmanoma, ir turėtų būti ne tik vienas vienintelis reitingas, tačiau galbūt antras reitingas taip pat. Ir pagaliau noriu pabrėžti, ir man tai yra labai svarbu, kad pirmiausia, įvertintume ir pačius metodus O tam, aišku, reikia daugiau informacijos. Tiek ir norėjau pasakyti, nes nelabai daug ką daugiau galima ir pasakyti, nes e, prašyte mūsų kalbėti trumpai. Ačiū ir kas nors norėtų pasisakyti, ponas kolega Bodu. Da, aș dori să spun că dacă vom avea o agenție de rating a Ačiū pirmininkė. kalbant apie kredito reitingavimo agentūrą, labai svarbu, kad e, pažymėti tai, kad įveiktų kaip e, ūkio subjektas, o ne kaip agentūra, bet labai svarbu, kad tokia agentūrui galiotų tokios pačios taisyklės kaip visom nacionaliniam kredito reitingavimo agentūrom. Vis išlieka apmokėjimo klausimas ir nešališkumo klausimas ir beje jie yra susiję. Tai yra, aišku, vienas svarbiausių faktorių. Mm, pakeitimų pateikimo terminas vasario 9. Perėsime prie kito darbo tvarkės punkto 25. Tai yra finansiniam konglomeratui priklausančių finansų subjektų papildomos priežiūros keitimas e, pranešėjas Valentinas Bodu. Statele financiare au apărut când grupurile financiare au combinat modelele economice. Ačiū pirmininkė. Finansiniai konglomeratai atsirado su finansinė veikla ir paslaugų teikimu įvairiose finansinėse sektoriuose. Tai galime kalbėti apie bankus, draudimo įmonės. Um, investicinės įmonės. Kalbant apie draudimo ir bankinės įmonės, aišku, kad čia yra reikalaujama atitinkam, yra tam tikri kapitalo atidėjimo reikalavimai e, draudimui užtikrinti. Ir yra numatyti taip pat ir papildomi papildomi e, reikalavimai kitokio tipo įmonėms, tad gali būti pernelyg didelė rizika susiformavusi. Uh, yra atitinkamos direktyvos, kurios yra taikomos draudimo ir bankinėms įstaigoms. Jos gali būti taikomos arba atskirai, arba konsoliduotai. Tai yra vis, visai konsoliduotai grupiai gali būti taikomos tos pačios nuostatos. Tai Noriu pabrėžti, kad e, turi būti įtraukti taip pat ir papildomi rodikliai ir visai grupiai turi būti taikomos tos pačios nuostos, net ir kai eina kalba apie kitą veiklą, mišrę veiklą. E, riba yra mažiau kaip 6 milijardai eurų. svarbu, kad būtų užtikrinta tinkama rizikos val, e, e, kad būtų užtikrintas tinkamas rizikos valdymas, bet kad nebūtų pakengta, aišku, konkurencingumui Europos lygmenių. Šis teisės aktas prisidės pozityviai, kadangi sumažins rizikos galimybę. Komisijos pasiūlymas yra geras. Aš e, norėčiau pasakyti, kad pakeitimai, kurie yra pateikti, yra labiau techninio, lingvistinio pobūdžio. Yra ir pakeitimas dėl juridinio pagrindo, bet tai yra atskiras pakeitimas. Ačiū labai ir norėtų kas nors pasisakyti. Ne, manau, kad pasiūlymas yra geras pakeitimų. Pakeitimo terminas vasario ketvirtą dieną. Perėsime prie 26 darbių tvarkės punkto investuotojų kompensavimo sistemų dalinis keitimas. Pranešėjas vėlgi Sebastianas Bodu. Žodis jums. Modifikarea propusă clarifică. Ačiū pirmininkė. Siūlomas pakeitimas, kad visa investicinė veikla turi patekti į šios direktyvos taikymos rytį. Jeigu įmonės turi kažkokio tai kapitalo klientų, tai tie klientai, jeigu yra vykdoma investicinė veikla, turi būti kom, investavimo kompensavimo garantijos tai, kas yra nustatyta, ne, nežiūrint, kokio tipo būtų teikiamos paslaugos tos įmonės. Tokios nuostos leidžia investuotojams uh, va, jaustis, tarsi jie yra visiškai apsaugoti direktyvos nuostatų ir tada investuotojai ne visuomet tikrina, ar iš tikrųjų ta, tos garantijos yra visapusiškos ir toj gali iškilti grėsmė, kad ne visais atvejais jiems bus kompensuojama už jų investicijas. Čia šiuo tekstu ir būtent sprendžiama ta problema. Tokiu būdu bus galima geriau apsaugoti investicijas ne vien tik tai nuo įmonės nemokumo, bet taip pat ir nuo prižiūrinčios įstaigos nemokumo. Uh, kai kalbame apie kolektyvinio investavimo priemonės, tai itin aktualu, kuomet ne visuomet galima užsitikrinti investicijų kompensavimą, kuomet yra um, įmonės, um, investicinės įmonės ar prižiūrinčios įmonės um, nemokumo atvejis. Labai svarbu, kad rinkoje būtų visi kompensavimo mechanizmai. Uh, Ketvirtas punktas yra kompensavimo ribos padidinimas iki 50 milijonų eurų. Iki 50 tūkstančių eurų ribos. Taip pat yra numatytas ir paskutinis išeities e, mechanizmas tam atveju, kad e, tarkim būtų galima skolintis, jeigu yra problemų. Šios kompensavimo sistemos turi, e, tai, būti, turi taikyti garantijas skolinimosi atvejams. Kompensavimo sąlygos yra tokios, tai, kad turi būti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 procentų numatyta kaip riba kompensacijoms išmokėti. Draudimo klausimas yra taip pat labai svarbus. Suma padengs tik tai dalį patirtos žalos. Trebuie să fie anunțate de către organismul de plasament colectiv în valoare. Kai kalbam apie kompensacijos skirimą, tai tą turi paskelbti OPCVM. Tai yra į EVRPI ir ta tvarka turi numatyti 2000 eurų ribą kompensaciją turi būti išlaikyta iki galo. Negalima šito keisti direktyvoje. Na ir dabar lauksiu jūsų komentarų. Ačiū labai, e, kolegė Regner. Ačiū labai. Pirmiausia, norėčiau padėkoti vertėjui, kad jis bandė įveikti tą tempą, kuriuo kalbėjo e, pats pranešėjas. Uh, Na, o savo ruoštų e, noriu pasakyti, kad komisijos pasiūlymas yra geras, tačiau noriu pasakyti, kad e, galbūt būtų galima numatyti tam tikrų prevencinių priemonių, kad tiesiog nesulauktume, nesulauktume tos situacijos, kai jau reikia veikti. O šiaip visas pranešimas yra labai teigiamas, gerai subalansuotas. Pirmininkas kalba apie mikrofoną. Sorry, da kommen wir als letztes zu. O dabar perėsime prie 27 e, punkto pono Stojanovo pranešimas. E, Докладът, който им беше възложен е по новата директива, която цели да обедини pranešimas susijęs su indėlių garantijų sistemos direktyva. Kaip žinote, šios sistemos yra svarbios, nes jos užtikrina, kad banko bankroto atveju indėlininkai turint turintys nedidelės pajamas arba vidutinės klasės indėlininkai gautų tam tikrų garantijų. Buvo pateikta daug pakeitimų ir yra galimybė numatyti griežtesnius reikalavimus išmokant indėlius banko bankroto atveju. Taigi griežtinamos pačios taisyklės bankams, reikalaujama, kad bankų dalis šiuose indėlių garantijų sistemose būtų padidintos. Ir šis reikalavimas yra eksante reikalavimas. Tai reiškia, kad bankai turėtų turėti rezervus nuolat, o ne e, jų būtų ieškoma tik bankroto atveju. Kalbant apie naują direktyvą, ji numato visą eilę apribojimų, kadangi šios e, sistemos temos kol kas nėra, šių sistemų nėra, e, nors sistemomis bandoma padėti patiems indėlininkams ir manau, kad e, ši direktyva buvo pakeista jau prieš tris metus ir neprotinga ją keisti e, būtų po dar kelių metų. Pirmiausia, aš siūlau tam tikrus pakeitimus. Pirmiausia, bankui bankrutavus reikėtų išieškoti tam tikras sumas. Komisija numato 20 kalendorinių dienų laikotarpio sutrumpinimą iki 7 darbo dienų. Toks šio termino, termino sutrumpinimas mano supratimu yra per griežtas, per didelis. Ar aš nesup, suprantu komisijos nuogastavimus, ji nori, kad indėlininkams nuostoliai būtų atlyginami kaip galima greičiau, tačiau aš gavau tokios informacijos, kad Gali būti, kad pačios sistemos e, nebus pajėgios e, gauti, surinkti reikiamas pinigų sumas. Aš siūlyčiau šį terminą pratesti iki dviejų savaičių. Tai būtų tarsi alternatyva, e, kiek ilgesnis laikotarpis iš komisijos pasiūlymą ir trumpesnis už pirmykštį direktyvos te, numatytą terminą. Uh, Kitas dalykas. Manau, kad e, kompensuojant indėlininkų prarastas sumas, kompensacijos turėtų būti mokamos e, tą pačią valiutą kuria yra padėtas indėlis. Nepriklausomai nuo to, ar e, išmokėjimo terminas bus 7 dienos ar 14 dienų, dabar pati sistema uh, yra nepajėgi išmokėti indėlininkui pinigų sumas ta valiuta, kurią indėlis yra padėtas. Dar vienas dalykas. Kai kurios indėlių garantijų sistemos nenumato iš ankstinio indėlių sumų išieškojimo yra numatyta galimybė indėlius panaudoti investiciniuose fonduose ir e, siūloma, kad šis dydis būtų 5 procentai. Aš girdėjau, kad kai kurioms sistemoms tai būtų didelė problema, nes uh, kai kurių sistemų didžioji aktyviai operuojamų pinigų dalis e, yra valstybės garantuojamas turtas, pavyzdžiui, valstybės skolos lakštai. Ir jei valstybės skolo, skolų lakštų galiojimo laikotarpis baigtųsi anksčiau nei numatyta, tai būtų patiriami nuostoliai. Aš e, norėčiau pasiūlyti numatyti, kad valstybės skolos e, lakštai ir vertybiniai popieriai būtų įtraukti į išimtis, nes e, ši investicinė forma yra labai pelninga. Ir mano paskutinis pasiūlymas susijęs su svarbiu klausimu būtent tokiu. Kai indėlių garantijų sistema nėra pajėgi išmokėti indėlio, reikėtų numatyti galimybę šiai sistemai skolintis pinigų iš kitų sistemų. Komisija numato, kad jei viena sistema kreipiasi ieškodama um, pasiskolinimosi galimybės kitose sistemose, tai komisija nenumato galimybės uh, kreiptis į daugelį sistemų ar bankų. Aišku, tas subsidarumo principas yra reikalingas, tačiau įsivaizduokime tokią situaciją, kai bankrutuoja ne vienos valstybės bankas, o sakykime dviejų valstybių narių bankai. Ir tarsi galėtų būti taip, kad vienos valstybės narės bankas bankroto atveju privalo skolintis iš kitos valstybės banko. Tačiau e, ta, tos valstybės bankas taip pat yra uh, E, bankrutavęs. Taigi galėtume sulaukti didžiulės grandininės reakcijos tokiu atveju, kai nėra užtikrinama tinkama kreditavimo sistema. Mano supratimu, tokia sistema nebūtų teisinga, todėl aš e, turiu pasiūlymą. Pagal mano pasiūlymą Europos priežiūros institucija Taigi Europos bankų priežiūros institucija turėtų turėti galimybę nuspręsti, ar kai kuriais atvejais e, nereikėtų numatyti indėlių mokėjimų išimties tam tikriems bankrutavusiems bankams. Aš e, daug kalbėjau su įvairiomis interesuotomis e, pusėmis, šalimis. Uh, ir buvo siūlyta suteikti galimybę pačiam bankui, pačiai sistemai nuspręsti, ar jai reikia skolintis ar ne. Tačiau tokiu atveju, mano supratimu, subsidarumo principas būtų pažeistas. Būtų galima vertinti skirtingas galimybės ir šis konkretus atvejis būtent susiję su mano minėtu atveju. Taigi tai tokie mano pakeitimai. Aš norėčiau padėkoti kolegoms, kurie e, padėjo renkti šį pranešimą ir esu pasiruošęs atsakyti į klausimą. Pirmininkas, žodis poniai Niblė. Ačiū labai. Pirmiausia, norėčiau nuoširdžiai padėkoti pranešėjui už pranešimo projektą ir už įdomius pasiūlymus. Aš tikrai nesu šios ryties ekspertė, tačiau turiu tam tikrą e, bendro pobūdžio supratimą ir noriu pasakyti, kad visų pirmiausia man yra būtent e, indėlininkų apsauga. Jie turėtų būti apsaugoti nuo e, banko bankroto. Tačiau kitas klausimas, kaip to galima pasiekti. Komisija, aišku, siekia šią naują reakciją visiško teisės aktų harmonizavimo. Aš prieštaraučiau tokiai koncepcijai. Jau devyniose valstybėse narėse yra tokios sistemos, tokios veikiančios indėlių apsaugos sistemos. Jos veikia, na, o Eur... Dabar yra siūloma numatyti vieną fondą, į kurį būtų mokamos įmokos iš visų valstybių narių. Um, tai būtų kita sistema. Dabar Vokietijoje yra tokia sistema, kad kai viena ar kita institucija bankrutuoja, jai padeda kitos institucijos. Tai yra tarsi prevencinė sistema. Uh, nelaukiame tokios bankrutavimo situacijos, o galime um, gauti pagalbą iš bankų institucijos anksčiau, kai kyla grėsmė, bankroto grėsmė. E, ši sistema veikia jau keletą metų ir ji gerai veikia, finansų krizės e, egzaminą ji išlaikė taip pat. Uh, Ir aš nemanau, kad reikia numatyti vienodas taisyklės visoms valstybėms narėms. Noriu paprašyti pranešėjo pasvarstyti, ar kai kuriais atvejais nereikėtų numatyti indėlių, indėlininkų apsaugos laikantis subsidarumo principo. Anksčiau ir buvo būtent e, direktyvo numatyta mano minėta sistema, dabar tik tai naujoje reakcijoje yra naujų pakeitimų. Daugiau niekas nenori pasisakyti, pakeitimų pakeitimo terminas vasario 18 diena, 12 valanda. 28, 38 kiti klausimai ir kas nors norėtų pasisakyti, pane Nybėt. Atsiprašau mes keitėmės nuomonėmis dėl pranešimo savo iniciatyvą. Aš norėčiau sureaguoti į kolegės mintis. Gal galėtume numatyti pakeitimų, pakeitimo terminą galbūt kovo pirmą dieną. Uh, kad tiesiog pasistumėtume į priekį. Gerai, tai galime padaryti. Sekretariatas man sako, kad tai jau padaryta. Nibler pranešimo pakeitimo pateikimo terminas yra jau numatytas ir tai ir bus kovo pradžia. Antra. Taigi kovo, ant, kovo antra, trečia diena. Man tai visiškai nesvarbu, 28 dieną vyks uh, mūsų posėdis. Aš e, galvoju, kad galbūt kovo mėnesio posėdėje galėtume aptarti šį klausimą. Techninių pobūdžių nebuvo įmanoma kitaip diskutuoti. Kitų klausimų nėra, o kitas mūsų posėdis, kaip jau sakiau, vasaro 28 dieną. Ačiū.